Right, good afternoon, everybody. We, we have a full agenda. Labadiena, mūsų darbo atvarkė labai intensyvi, taigi reikėtų iš karto ir pradėti, nors panašu, kad ne visi šešėliniai yra susirinkę, gal tik tai pusė. Taigi kitas darbo atvarkės punktas yra 19 punktas. Um, krizių valdymo sistema per sieną bankininkystės sektoriuje. Tai yra Elisa Ferreira pranešimas ir tai yra mūsų pirmasis pasikeitimas nuomonėmis. Elisa. Ačiū pirmininkė. Aš jau, kad klausimas yra sudėtingas, tačiau parlamentui atsiveria didžiulė galimybė padėti išspręsti labai daug problemų, su kuriamis susidūrėme. Priminsiu, galbūt nereikėtų to, tačiau norėčiau priminti keletą dalykų, mm, dėl ko reikia visą tą bazę išsiaiškinti. Finansinė krizė parodė, kad finansinės sistemos tvarumo užtikrinimo mechanizmai neveikia ir gelbėjimo operacijos taip pat buvo labai sudėtingos. Todėl kaina buvo milžiniška viešųjų finansų srityje, tenkanti mums visiems mokesčių mokėtojams. Vien jungtinėje karalystėje tam teko skirti daugiau kaip 850 milijardų svarų. Ne, ne visa tai buvo nuostoliai, bet su laiku turėsime galimybę paskaičiuoti tiesioginės išlaidas, tiesioginius nuostolius. Uh, Aišku, kad buvo ir daug įvairių kitokių padarinių, kuriuos labai sunku kiekybiškai pamatuoti. Mes žinome visos sistemos e, situaciją, verslo paralyžius, e, nedarbas, visas poveikis ne, viešiesiams finansams. Taigi, aišku, kad per nelik didelė našta teko mokesčių mokėtojams ir augimui ir darbo rinkos situacijai tikrai labai didžiulis, didžiuliai padariniai buvo dėl šios krizės. Taigi, iš karto perėsiu prie antro punkto, tai yra galimų sprendimų. Aš aišku pasakysiu, kad čia nėra kažkokio tai e, stebuklingo sprendimo. Uh, Tačiau noriu pabrėžti, jog labai svarbu, jog turėtumėm tinkamų nuoseklių priemonių paketą. Aišku, turime peržiūrėti ir sugriežtinti visus teisės aktus. Turime Bazelio komiteto iniciatyvas, taip pat ir kapitalo reikalavimų apimant papildomą riziką, taip pat likvidumo santykio įvedimas, kovos su cikliškumu, apsaugos priemonės, buferinės priemonės. Tai gi labai svarbu yra parengti labai veiksmingą ES e, priežiūros apsaugos architektūrą. Ir mano pranešime labai aišku, Garcia Margaras, Vigalaitis, Kiron, Godgaus ir kitų pranešimuose taip pat yra paliesti šie klausimai. Mes visi kartu dirbame, kad sukurtumėm nuoseklę sistemą. Aišku, kad Taip pat ir nauja bankininkystės struktūra turi savo poveikį šiem klausimams. Dėl investicinės bankininkystės ir mažmeinės bankininkystės privataus kapitalo dėl tų trijų, e, teisės, tų trijų klausimų teisės aktai turi būti irgi apjungti kartu, kad būtų galima užkirsti kelią galimoms e, krizėms ateityje. Labai svarbu įtraukti ir ketvirtą elementą į šią dėlionę, tai yra nuosek nuoseklų, tvirtą pagrindą kovai su um, krizėmis ir krizių valdymui per sieną. Būtent apie tai ir kalbama mano dokumente. Dabar perėsiu prie trečio momento. Čia detaliai yra aptariama, ką mes turime šiame pranešime išanalizuoti. Visų pirma, turime pažvelgti, kas yra padaryta, kokia yra būklė, turime išryškinti e, pačius svarbiausius lemiamus klausimus ir išsakyti savikritiką. Aišku, reikėjo intervencijų tam, kad e, ne, ne, ne, nebū, nenukristumėm prarajon, tas buvo padaryta, um, tačiau reikia vertinti, ar tai buvo taip efektyvu, kaip kad galėjo būti, ar buvo galima padaryti visą tai geriau ir pigiau mokesčių mokėtojams. Um, buvo tam tikro, čia aišku, kon, kon, tam tikros konkurencijos konkurencijos su palūkanų normomis ir matėme, ką Anglija padarė, kas iškraipė konkurenciją. Buvo problemų su akcininkais ir su akcininkų teisių garantavimu. Turime Northern Rock, Fortis ir kitus pavyzdžius. Kai kurios gelbėjimo operacijos vėlavo dėl teisinių problemų, dėl teisinių ginčių buvo, taip pat labai daug sumaišties, nepakako aiškumo dėl įvairių suinteresuotų šalių teisių ir teisinio pagrindo. Kai kurios vyriausybės ėmėsi protekcionistinių priemonių. Todėl būtina iš naujo pažvelgti į šį klausimą ir galvoti apie europinį teisinį pagrindą. Aišku, kad galime unifikuoti e, europinę e, rinką ir išspręsti problemas, kuomet skirtingų valstybių narių požiūrė skirtingi. Jeigu norime kažko kokio tai teisinio pagrindo europinių lygmenių turime visų pirma labai aiškiai pasakyti, tai yra moralinė grėsmė. Ar tai yra problema? Taip, ir turime aiškiai tai pasakyti. Ta situacija, kuri įvyko, pasikartos ir ateityje, aš turiu minėję krizę Visos vyriausybės įsikišo todėl, kad buvo didesnis blogis, nuo kurio reikėjo apsisaugoti. Ir tai jau yra problema. Tačiau šiame kontekste aš noriu paaiškinti. Esmė dabar yra ne kažkokias tai garantijas pritaikyti nuo ateities nesėkmių, bet mes turime renktis um, ateities intervencijoms, ar tai būtų eutanazija, ar tai būtų reabilitavimo priemonės. Uh, negalime teikti, kad viskas bus saugu, kas bebūtų. Gali būti, kad bus eutanazijos atvejais, reikės išvengti to, kad neigiamas padarinys nepersimestų į kitas sritis. Mes turime apsaugoti kitus aksininkus, kitas suinteresuotas šalis. Taigi, problema yra dėl tos moralinės grėsmės. Antras dalykas, mes turime galvoti, kad eutanazija arba rehabilitacija yra du galimi variantai, du galimi problemos sprendimai. Ir trečias dalykas, um, problemų sprendimas, nemokumas turi būti akcininkų problema ir gelbėjančių institucijų problema, o ne mokesčių mokėtojų galvos skausmas. Dabar taip, kas, apie ką yra kalbama tose diskusijose. Daug kas galvoja, kad reikia būtent čia diskutuoti šios klausimus klausimus ir būtent ir tokiu tikslu ir keičiamis nuomonėmis dabar, reikalingas tam tikras e, vieningas sprendimas, vieningas požiūris dėl to, kada intervenciją reikia pritaikyti ir kokiu lygmeniu tai turi būti padaryta. Mes turime surasti reikalingą reguliavimo instituciją, kuri galėtų įsikišti, įsikišti tam tikroje situacijoje. Turime sutarti dėl tam tikro paketo priemonių, kurias galima būtų panaudoti preliminarioje stadijoje ir po to Jeigu būtų reikalingi rimtesni sprendimai, kas turėtų būti daroma, turime taip pat aptarti ir jau formuojasi tam tikros um, pozicijos su Garcija Morgalės pranešimu ir kitose diskusijose jau kristalizuojasi tam tikros pozicijos. Mes turime nuspręsti dėl kažkokių tai institucijų, kas būtų susiję su um, priežiūros sistema ir tam tik reikia apspręsti, kas turės tam tikras kompetencijas kompetencijas e, imtis tam tikrų veiksmų. Bet visų pirma, mes turime sutarti dėl aiškaus paketo taisyklių, kurios supaprastintų situaciją ir suteiktų didesnio pasitikėjimo priežiūros institucijomis, e, jų kolegėlių darbu. Dabar dėl detalių. Kaip galime sukurti tokį e, paneuropinį e, teisinį pagrindą kad palaipsniui nacionaliniai teisės aktai būtų, būtų mm, užtikrinta jų konvergencija, sulėjimas į bendrą europinę teisinę bazę. Ar mes turime sutelkti dėmesį tik tai į um, veiklą per sieną ar į sisteminę bankinę veiklą, kuri nėra uh, veikla per sieną, bet kuri gali būti susijusi su tam tikra institucija? riziką. Ar mes turime taip pat įtraukti tam tikras finansinės institucijas, kurios gali būti susijusios su bankininkistės rizika. Dabar dėl, dėl tam tikros mm, in, pagrind, stambių intervencijų finansavimo ir tam tikros agentūros, kuri būtų atsakinga už tai, reikia harmonizuoti čia e, tam taikomas taisyklės. Dabar kas galėtų tapti paskatų pritaikyti priemonės, kas, dėl ko būtų taikomos priemonės kad būtų tam tikri objektyvūs kriterijai, kad jų nepažydinėtų bankai, kurie sukūrė sisteminę krizę. Ir toliau paketas priemonių, labai konkrečių priemonių, kokias priemonės turėtumėm įtraukti į tokį intervencinį paketą. Uh, pardavimai bankams, e, skubos tvarka teikiama pagalba, likvidumų užtikrinti, garantijos, tam tikros kitos konkrečios priemonės, kurias galėtų panaudoti intervencinės agentūros, jeigu būtų pereita į kitą etapą, kuomet jau intervencinės priemonės būtų daug rimtesnės. Ir toliau kaip tos tos intervencinės priemonės būtų sudėliotos į du ar tris paketus, ką pristatė komisija. Komisija galvoja, kad reikalingi trys um, uh, intervencijos etapai dėl um, nemokumo sprendimo turėtų būti taikomos švelniosios neprivalomosios priemonės, po, po to uh, rimtesnės priemonės nemokumui a, uh, išspręsti Ir būtent šias, šios priemonių paketus turime aptarti, kalbėdami apie šį teisinį paketą. Aš dabar norėčiau iškelti tokius klausimus. Žinome, kad e, reikia užtikrinti tikrai e, labai didelį konsensusą parlamente, komisijoje. Tai aš manau, mes turime pasinaudoti šią istorinę progą ir sumažinti sisteminį riziką ir riziką realiai ekonomikai. Uh, kuri gali kilti dėl bankų nemokumo, kuris visiškai nevaldomas, kur nėra kontrolės ir mes turėtumėm užtikrinti tą kontrolės galimybę. Dabar noriu pakviesti kolegas pasikeisti e, nuomonėmis. Aš norėčiau e, susidaryti įspūdį apie tai, ką masto kolegos komitete, kad galėčiau pradėti renkti šį pranešimą. Ačiū pirmininkė. Much, Elisa. Labai ačiū, Elisa. Pirmiausia, EPP šešėlinė pranešėja Danuta Hubner. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Prieš perinant prie konkrečių komentarų susijusių tiesiogiai su Lysos Ferreiros pasiūlymais, norėčiau išsakyti porą pastabų, kurios yra galbūt bendro pobūdžio, bet e, jos yra svarbios galvojant apie potencialius naujus reglamentus, kuriuos šiandien pradedame aptarinėti. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad, kad ir ką mes bedarytume finansų reformos rytyje, reikia nepamiršti, kad galutinis tikslas yra mūsų ekonomikos augimas. Ir mes turime daryti, ką galėdami, e, galvodami apie naujo reglamentavimo e, mechanizmo sukūrimą, atsižvelgiant į naujo pabudžio ekonomikas. Bet to reikėtų užtikrinti, kad pasikeitimų poveikis būtų minimalus e, dar vienas elementas. Aš sakyčiau, kad turime galvoti apie visas finansų reformas ir jų orientavimą į kitokį laikotarpį negu vidutinės trukmės laikotarpis. Turiu galvoje prisitaikymo procesus finansų sektorijoje bendrai. Aš manau, kad reikėtų daryti šiandien viską, kas įmanoma, kad mūsų pasiūlymai leistų uh, pakoreguoti sektorių taip, kad būtų apsaugota konkurencija ir būtų panaikyta kenksminga praktika ir moraliniai pavojai. Perinant prie e, valdybų ir valdymo sistemos, galėčiau pakartoti viską, ką Eliza Ferreira pasakė, bet pirmiausia pabrėšiu, kad yra labai svarbu turėti visos Europos masto taisyklės e, krizių apimančių keletą valstybių valdymai. Galvojant apie teisinę bazę, galima daryti prielaidą, kad ji turėtų būti taikoma ir bankams, ir kitoms finansavimo institucijoms. Mano nuomonė labai svarbu užtikrinti, kad vienodai būtų apsaugotos visos grupės institucijos ir e, priimančioje šalyje ir valstybėje, kur įmonė yra įsteigta. Visi grupės nariai turi būti traktuojami vienodai. Manau, kad yra visai pagrysta numatyti tris atskirus etapus ar tris atskiras sistemas visai sistemai. Ir e, kalbant apie rezoliuciją ir ne, dėl nemokumo fazės, galiu pasakyti, kad atrodo, jog būtų labai naudinga įsteigti ES instituciją, kuri atitarnautų tarnautų visų susijusių pusių interesams, ji būtų nepriklausoma ir neutrali savo veiksmuose. Dėl kaip dėl problemų sprendimo fondo jeigu mes sutarėm, kad toks fondas yra reikalingas, tai e, turime suprasti, kad jam reikės resursų ir finansavimo galimybių yra nemažai. Kas bus atsakingas už jo finansavimą? Galvodami apie finansų institucijas turime prisiminti, kokia yra realybė. Su mažais bankais gali būti gana sudėtinga dirbti. Be to yra paminėta, kad galbūt galima būtų tą fondą susijęti su indėlių garantijų schemomis. Jeigu sukursime tokią finansavimo sistemą, tai galimybė tik vieną kartą mokėti depozitoriumams arba bankams būtų visai neblogas sprendimas. Jeigu mes pasirinksime galimybę dirbti su vyriausybėmis, tai privalėsime uh, E, svarstyti ir galimybę panaudoti vyriausybės skolas. Paskutinis komentaras yra susijęs su tuo, ką, kuo Eliza pradėjo. Būtina užtikrinti sanklaudą, atitikimą krizių valdymo sistemos ir visų taisyklių, kurios dabar aptarinėjamos ir kurios yra įvedinėjamos ir ES lygių, ir tarptautiniu mastu. Į tai reikėtų rimtai atsižvelgti. Ačiū. Ačiū. Le, suteiksiu žodį visiems išėlėms rašėms, kurie užsirašė tą tvarką. Linda. Ačiū ponė pirmininkė ir aš norėčiau pasveikinti Elizą už padarytą darbą ir jos požiūrį į tokią sudėtingą problemą. Aš tikrai sveikinu tą faktą, kad mes taip anksti šešėliniai pranešėjai pradėjome apie tai kalbėti, jau prieš šešias savaitės. Be bejonės šioje srityje iškyla daug rimtų iššūkių. Man ypač e, aktuali atrodo 27 valstybių narių nemokumo taisyklių suvienodimo idėja. Tai būtų labai svarbus įvykis mums. Jeigu mums nepavyks suvienodinti nemokumo taisyklių, tai tada reikalausime e, valstybių narių informuoti vieną kitą apie tas taisyklės. Manau, kad tai irgi yra labai rimtas siekis. Bet e, nusistatydami tikslus turėtume būti realistai. Sveikinu pasiūlymą e, sustiprinti kontrolierių prižiūrėtojų vaidmenį. Dauguma bankų dirbančių ES ir registruotų vienoje ar kitoje valstybėje narėje neretai dirba ir už ES ribų ir, pavyzdžiui, Azijoje. Bet kaip žinia, čia yra ir daug Junktinio Amerikos valstijų bankų ES, kurie dirba e, plačiais mastais. Todėl finansų kontroliuotojai ES viduje turėtų dirbti kur kas efektyviau negu dabar. Aš apie nemokumo taisyklių suderinimą mm, negalvoju labai optimistiškai. Ir 11 skirsnėje yra kalbama apie sistemiškai svarbius bankus, kad jie galėtų geriau organizuoti likvidavimą ir pirkimus. Uh, Bet manau, kad būtų labai svarbu akcininkams žinoti, kad rizika jiems fondams iškyla tais atvejais, jeigu nebus jokios institucijos. Todėl mes norėtume paprašyti tos institucijos e, prisidėti prie tokio fondo, kuris galbūt būtų visiems naudingas. Manau, kad pranešėja teisingai pasielgė e, paminėdama moralinius pavojus pranešime. Mes neretai psichologinius elementus pamirštame. Viskas, kas e, yra susijęs su tokiais pavojais, turėtų būti paminėti. Manau, kad e, e, šis dokumentas yra svarbus ir aš raginčiau, kad komitetas paragintų komisiją ir tarybą pagalvoti apie tokio fondo įsteigimą. Reikėtų nuspręsti, koks tas fondas turėtų būti, kokio dydžio ir pagalvoti, ar galėtų toks fondas išgelbėti didelį banką, pavyzdžiui, Deutsche Bank, kurie turi šimtus milijardų dolerių ar eurų savo fonduose. Kas tą fondą administruos, kaip lėšos galės būti investuojamos, koks turtas turėtų būti uh, E, investicijų taikinys. Visi tie klausimai yra labai sudėtingi ir aš norėčiau, kad komiteto rekomendacijos būtų pagristos realistiniais siekiais. Todėl pranešimas parengta šiame komitete suteiktų mums veikimo galimybių ir tokio fondo ES mastų įsteigimui. E, reikėtų sukurti tam tikras garantijų schemas tokiam fondui. Čia aš matau šiokių tokių problemų. Vienas dalykas yra apsaugoti indėlininkus. Tai turėtų būti esminis dalykas mūsų filosofijoje. Niekas negali rizikuoti indėlininkų lėšomis. E, suprasti turime, kad jeigu tokį fondą reikėtų naudoti, tai pirmiausia, juo turėtų pasinaudoti indėlininkai. Man tai yra labai svarbu. Aš e, bendrinama galiu pasakyti, kad stebėtojų, kontroliuotojų kolegija turėtų veikti labai aktyviai ir ES vidurių žios ribų. Ypač tais atvejais, kai dirbame su JAV ar Azijos e, bankais ar ES bankai dirba juose. Reikėtų labai atidžiai pagalvoti apie indėlių garantijų schemų suderinimą su tokio ateities fondo įsteigimu. Mes turėtume užtikrinti, kad indėliams grėsmė niekada neiškils. Thank you, Madam Chair. Uh, I would also uh, congratulate... Ole Schmidt. Ačiū, noriu pasveikinti bei padėkoti už tokį įdomų darbinį dokumentą. Labai įdomu kolegės pasiūlymus išgirsti. Mintis išsakytos yra labai nuoširdžios ir netgi liberalai galėtų šioms mintims pritarti. E, krizė atskleidė, jog nėra beveik nėra bendros europinės strategijos. Keletą pamokų reiktų išmokti. Kiekvienas stengiasi tą padaryti, bet retkarčiais e, man susidaro įspūdis, jog šis komitetas nori kurti naujus teisės aktus, teisėkuros pasiūlymus, kurie e, nebūtinai turi duoti kažkokią praktinę naudą. Negalima kurti teisės aktus dėl tų teisės aktų, reikia, kad jie duotų kažkokią naudą. Kaip mes kalbėjome apie 1700 pakeitimų šyryt, tai liudyje, jog bus stengiamasi kad nors ir stengiamasi kurti geresnius teisės aktus, tas ne visuomet e, pavyksta. Iš ties reiks suderinti skirtingas politinės ideologijas 27 skirtingų valstybių narių kultūras bei tradicijas, suinteresuotojų pusių bus dar daugiau, taigi problemų nemažai. Taigi reiktų elgtis atsargiai bei pasistengti nesukurti papildomų kliučių rinkai, nesužaloti jos tuo metu, kai ji stengiasi atsigauti. Na, gal reiktų į tokius aspektus turėti omenyje, kai mes kūrėme teisės aktus ir galvodame apie tai, ką mes siūlome šiame komitete. Ypač aš e, norėčiau atkreipti dėmesį tą vadinamą Resolution Fund, problemų sprendimų fondą. Ir kaip ponia Wimborn pažymėjo, būtina pasistengti nesukurti šiuo dokumentu kažkokio monstro, kažkokio milžiniško fondo, nes jo veiklą reiks stebėti reikia žinoti, ką jis daro, suvokime, ką mes norime sukurti. Mano gimtinėje jau buvo panašių problemų ir dešimtajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje e, ten buvo milžiniškų problemų. E, aš dirbau ekonomikos e, komitete ir palūkanų siekė 500 procentų buvo pakilusios net iki 2000 procentų. Tačiau mes suvaldėme situaciją. Tai dabar mes bandome sukurti tai, ko, ko reikėtų kažkokios stabilaus valdymo, stabilumo fondą. Britų finansų ministrą palaikė prezidentas Obama. Na nežinau, ar tai e, kažkiek nuramins mūsų aistras, bet tai liudyja, jog Vašingtonė taip pat yra šviesų, šviesių minčių fondas, kuris e, dalintų paskolus už 5 e, procentus palūkanų. Ir aišku, tai bus susiję su sąnaudomis, bet visas sąnaudos turi padengti patys bankai, kredito institucijos, ypač e, atsižvelgiant į tai, kad e, bankams yra taikoma e, indėlių garantijų sistema ir bankai turėtų mokėti kažkokį mokestį, kuris sudaryti 0,038 procento nuo balans, balanso, nuo patvirtinto ba balanso, e, gal reiktų kredito unijas, unijams, kitoms panašioms organizacijoms padaryti išimti. Žinoma, e, nori, kurdan, kuriant sistemą, e, bandoma viską susijęti su indėlių garantijų sistema, bent jau man atrodo, kad dalis šių pasiūlymų turėtų būti išnagrinėti poveikio vertinime, kadangi pagrindinė problema yra naštos pasidalymas, kaip mes visą tai spręsime, kadangi bankai turėtų finansuoti e, problemų sprendimo e, fondą, tai tarsi būtų papildomas draudimas, viską turėtų kredito institucijos apmokėti, bei tai atsigultų ant mokesčių mokėtojų pečių. Uh, o kuriant europinį sprendimą, pirmiausia, reiktų galvoti, ar jo reikia, gal reiktų bandyti pasinaudoti esamomis e, valstybių narių priežiūros bei mokestinėmis sistemomis. Gal mums reiktų bent jau kažkokio pasiūlymo pagrindo. Jaučiu, kad e, sprendimo tikrai reikia. Baigdamas pažymėsiu, kad jūsų darbinis dokumentas, Eliza, yra labai geras, esminis tos įtraukos reikalauja išsamesnių diskusijų, bet e, žvelgiant į pranešimo kontekstą, manau, kad viso to pakanka. Baigdamas dar pridursiu, kad net aš kaip liberalas šiame etape suprantu, jog reikia reguliuoti. Bet pasakysiu, nepersistenkite, kadangi neturėtumėme pražudyti atsigaunačios rinkos. Ačiū. Ačiū dabar Sven. Kai vakar grįžau į biurą, e, pagalvojau, kad E, pasikeitė šio komiteto dvasia į blogąją pusę, tačiau Olės dėka aš atgaunu prarastą pasitikėjimą. Tikiuosi, kad Žozė Margalijo tęs pradėtą tendenciją. E, vakar tikrai nuliūdau išgirdęs tiek daug minčių, kurios visiškai neatsižvelgia į turėtą patirtį. Tikrai pradėjau stipriai abijoti. Manau, reiktų teisti bei permastyti, kągi šiais laikais tikrasis liberalizmas ar tikrasis konservatizmas reiškia. Dėkui, kad jūs sugražinote tą prarastą dvasę. Aišku, per balsa, balsavimai taip pat e, padėjo bent iš dalies ją atgauti. Bet tai čia kita problema. E, trumpos pastabos apie jūsų dokumentą. Pirmiausia, noriu už jį padėkoti. Tai yra geras pagrindas diskusijoms. Visi esminiai klausimai paliesti. Manau, jog remiantis šiuo dokumentu galime sėkmingai bendradarbiauti. Aš pastabą sutelksiu ties dviem aspektais. Pirmasis iš jų turėtumėme labai aiškiai pripažinti faktą, kad bankų sektorius e, sukūrė kažkokį ekonominį išorinį faktorių, būtent jis sukūrė sąnaudas, kurios e, nebuvo įtrauktos į sektoriaus e, kainodaros mechanizmą. Todėl būtų gerai tuos išorinius faktorius vėl įtraukti į bankų vidų. Taigi, kai būtų pakankamai liberalu įtraukti šias sąnaudas į kainodarą ir į bankų kainos sudarimo sistemas. Ta būtina padaryti, kad įgyvendytumėme liberaliosios ekonomikos pagrindinius principus. Tai tikrai yra labai būtina pabrėžti ir tas gali atsirasti problemų sprendimo fondo formą. Sukurdami e, šį formą, kurdami jį, mes e, gausime bei teiksime pasiūlymus bankų sektoriui. Aš tikrai nesikartosiu. Apie tai diskutuosime atėjus laikui. Aš esmą pranešime pateikiau pasiūlymą sukurti Europinį fondą. Mes e, turime istorinį, istorinę patirtį, kuri rodo, ką reiškia, kai reikia išpirkti didelius bankus. Ir panašią patirtį turėjo amerikiečiai 10-mečio pabaigoje su rizikos draudimo fondais. Kaipgi mes galėtumėme išgelbėti bankus be tokio fondo, būtų e, viltis, jog išpirkti niekada neprireiks. Būtent panašią mintį išgirdau iš Junktinės karalystės, kadangi, sakoma, kadangi išpirkimas yra moraliai nevienareikšmiškas, todėl reiktų to vengti istorinė patirtis, tačiau liudyja, kad išpirkimų išvengti nepavyko, kadangi e, be to būtų sukurtas dar didesnis išorinis sąnaudų faktorius. Taigi mums tokio fondo reiktų, bet turėtų būti aiškios šio fondo panaudojimo taisyklės. Tokia e, tai leistų uh, sumažinti moralinės abejonės. Rinko žaidėjai niekada nežinotų, ar jiems fondas padės. Be to reiktų pagristi, kad tai, kad prieš panaudojant fondą turėtų sąnaudas kiek įmanoma padengti banko savininkai, o tik po to e, fondas apmokėtų. Kitu atveju būtų tiesiog sąnaudos perkeliamos ant kitų asmenų pečių ir to ne vienas liberalas tikrai nepase, nepateisins. Ačiū dabar Viki. Prašyčiau rimties salėje. Taigi, manyčiau, kad kredito institutai turi galėti bankrutuoti. Iš ties e, negali institutai, kreditų institutai slėptis už mokesčių mokėtojų. Tai čia būtų tiek apie diskusiją dėl moralinių, etinių reikalų. Taigi daug čia yra moralinių bei etinių, ekonominių procesų. Aš e, žinoma stengiuosi nuolat užkirsti kelią bankų bankrotams, e, kompa, ypač kompanijos, kurios veikia pačiose įvairiausiose sritise. Atvirai pasakysiu, puikiai suvokiu, kaip sunku susitarti pasaulyje dėl paprasčiausių apskaitos standartų. Tikrai nesuvokiu, kaip mes susitarsime dėl bankų bankroto standarto. Kaip mes e, šįryt pažymėjome, Europa negali būti nei kalėjimas, nei tvirtovė. Būtina, būtina galvoti globaliai. Taigi, kaip mes tą bankroto procedūrą galėtumėme sukurti. Siūlau pažiūrėti į kitas procedūras prieš pradedant bankroto procesą. Lėšų atgavimas čia yra labai e, svarbus. Čia reikia valios koncepciją ištirti. Aišku, jog kai kurie institutai turėtų apsvarstyti, ką turėtų padaryti prieš katastrofą, ir jie galėjo prieiti prie turto, kuris nėra mokesčių mokėtojų turtas, būtent galėjo e, pradėti kurti, e, pasinaudoti savo turtiniais ištekliais prieš kreipdamiesi pagalbos. Ir būtent dėl tam reikia valios ir e, tokią valią, valią turėtų apsispindėti dokumente. Aš abejoju, ar mums reikia naujos agentūros, kuris spręstų problemas, gelbėtų kredito institucijas. Manyčiau, kad tą galėtų padaryti jau veikiančios agentūros. Nereiktų kažko naujo, kuris pultų gelbėti, kai kils pavojus. Taigi mums reikia tokių struktūrų, kurios iš principo gerai funkcionuos. Taigi, procedūra iki bankroto. Tai būtent ypatingos e, padėties kapitalas. Taigi reikia žiūrėti, kas yra balanse, kas yra, kokios lėšos yra nebalansas. Taigi, e, koks yra įsiskolinimo lygis, nesvarbu ar tai viešuoji ar privati įmonė, reikia procedūros, kurios metu būtų galima panaikinti finansinį svertą įmonių balansų, balansams. Kažko panašaus e, bankų sektorius norėtų ir mes kažko panašaus turėtume siekti. Ačiū, Peter Skinner. Čia. Lisa's put a very thought-provoking Liza tikrai parengė labai um, išsamų dokumentą, skatinantį diskusijas. Aš turiu keletą klausimų. Pirmą, Liza, ar jūs numatote mm, kokiu nors sektoriniu teisės aktų, jeigu taip, kaip jie būtų priimami? Uh, Aš manau, kad jūs ilgai jau nagrinėjate šį klausimą, daug diskusijų surengėte. Ar jūs galvojate, kad tai yra manoma, ar gali būti tai anksčiau ir vėliau, ar yra kažkokių tai paskatų tam, tai tiesiog būtų tokie klausimai. Jean-Paul. Jean-Paul. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, noriu pasveikinti Elizą ir tikrai labai nuoširdžiai pasveikinti, kad, nes manau, kad tai buvo neįmanoma misija. Ir tiek e, idėjų sugebėjo jį surinkti dėl tokios neįmanomos misijos, tai ypatingai sveikinu. Uh, Aš norėčiau išsakyti tik tai keletą pastabų. Visų pirma, jeigu norime kažkaip tai palaidoti klausimą, gali pasiūlyti atlikti studiją kažkam. Kaip žinote, aš nekenčiu studijų, nes jas nieko neduoda. Jeigu kažkas kažką išmano, geriau iš karto viską pasakyti. Antras dalykas, arba galima pasakyti, kad diskusijos per neliks siaurus ir reikia išplėsti jas, pavyzdžiui, globaliu mastu. Uh, Aš manau, kad reikia to nedaryti, reikia labai paprastai mąstyti, reikia nesiekti idealaus varianto, nesileisti į labai didelės techninės detalės, pavyzdžiui, nes jeigu, tarkim, dėl draudimų per daug galvojama, tai paskui draudimai per nelik, e, jais piknaudžiaujama, nebegalvojama apie tai, kas yra daroma. Aš manau, kad taip, reikalingas geras reguliavimas e, Europos lygmenių ir gera priežiūra. Na, Aš nežinau, ar reikia sukurti naują agentūrą. Jeigu mes priežiūros struktūrai suteiksime reikalingas priemonės, išanalizuoti situaciją ir rasti sprendimus, tai jau bus sprendimas tai situacijai ir dėl e, Europinės priežiūros aš priminčiau keturių koordinatorių iniciatyvą. Um, kur buvo pasakyta išsaugokime parlamento teisės ir e, ne vien tik tai ministrams palikime galimybę spręsti, nes mes irgi turime tarti savo žodį. Šiandien mūsų pastangos būtent turi būti nukreiptos tą linkmę um, kad būtų sukurta europinės priežiūros sistema, efektyvi ir pragmatiška, man labai patinka tie žodžiai, ir kuri suteiktų um, europinės priežiūros institucijoms galimybės būtent pa, panalizuoti, pamastyti tuos dalykus, nes tikrai jie labiau kompetitingi nei mes tai padaryti, nes čia techniniai dalykai tikrai labai svarbus ir suteikti jiems galimybę priimti sprendimus, kurie bus reikalingi. Jeigu mes negalime susitarti 27, tai nėra tikslo kažką bandyti padaryti pasauliniu mastu. Tikrai nieko nepavyks mes trijų um, dokumentų dėl omnibus ir sisteminės rizikos pranešėja, ačiū, kad paminėjote mūsų pavardas, um, tikrai, manau, galėsime apmastyti tokią sistemą, kuri leis užtikrinti uh, visapusišką priežiūrą ir iš tikrųjų, taip tikiuosi, labai palengvins Elizos užduotį, ji parengė tikrai labai puikią sintezę visų tų dalykų, kurie turi būti apžvelgsi ir įgyvendinti. Aš pati ir Silvigūda dar. Garsie Magala, taip. Ir gal tada jau užbaigsiu norinčių pasakyti sąrašą, nes taip ir nebaigsim tų diskusijų. Aš tik norėjau pasakyti, kad pritariu poniai Hübner, jog teisės akto makroekonominis poveikis, ypač kai nekalba apie kapitalo reikalavimus ir problemų sprendimo fondą, tai būtų dar kitas kapitalo reikalavimas, yra svarbus dalykai. Ir todėl aš manau, kad visų pirma mes privalome pažvelgti ir į kitas struktūras, kurias mes galėtumėm panaudoti. Ir tik tada galvoti apie, apie išpirkimo kitas priemonės. Aktyvų perkelimas ar veikla per sienas gali būti sudėtingi klausimai, aišku. Ir dar labiau sudėtinga tai bus, kai perėsime prie faktinės bankroto stadijos. Tačiau yra daug minčių, kaip būtų galima patobulinti tas rytis, pavyzdžiui, dėl. Um, dėl uh, Dėl to, ką daryti po to instituciją likviduojant ir e, taip, kad būtų galima apimti visas institucijas tomis nuostatomis. Aš suprantu, kad tai gali būti sudėtinga. Jūs paminėjote tas atskiras fazes, tai gali būti um, problematiška, pavyzdžiui, jeigu norime įtraukti ir draudimo įmonės, tai čia situacija visai kitokia, nes nežinome, kokie, e, kokios pretenzijos gali atkeliauti. Um, ir um, dėl problemų sprendimo, pavyzdžiui, galbūt irgi ne viskas gali būti paverčiama turtu e, per tam tikrą laiką. Be to, kaip, e, tarkim, jeigu yra situacija arti bankroto, kokios priemonės, kokiu eiliškumu turi būti priimamos ir pretenzijos, kokiu eiliškumu turi būti sudėliotos, kad būtų galima užtikrinti ir pusiausvyrą per sieną ir taip toliau. Vėlgi, jeigu kalbėsime apie um, draudimo sektorių, tai čia būtų polisų turėtojų interesai, um, reikia nepamiršti ir mokumo. Ir man pad, mane šokiravo tai, kad tik tai po. Kai, tai kaip yra polisų turėtojai traktuojami valstybėse narėse. Be to mes turime skirtingus režimus, kaip likviduojamos įvairios finansinės institucijas, galbūt tik tai bankai, o po to perinama prie kitų finansinių institucijų. Uh, arba pavyzdžiui, kaip yra situacija, kuomet yra bendrai įmonių likvidavimas. Aš manau, kad jeigu mes padirbėtumėm šiais klausimais, tai galbūt tikrai mm, užkirstumėm kelią tokioms aplinkybėms, kuomet krizės atveju žlugimas yra e, labiau garantuotas nei. Mm, gelbėjimo operacijų sėkmė. Aš pritarčiau būkštavimams dėl to, kaip kai kurios priemonės veiktų, kaip jas reikėtų paskirstyti, kaip po to jas prižiūrėti ir taip toliau. Tačiau aš manau, kad tikrai ir komisija dar padirbė šiais klausimais, ypač dėl finansinių uh, sandorių apmokestinimo ir to, kaip galbūt tos lėšos galėtų būti valdomos, tai tikriausiai tos iniciatyvos atkeliaus laiku, kad mes galėtumėm ir jas aptarti. Ir tai gal tiek, ką aš norėjau pasakyti dabar Silvi. Um. No, nu, merci beaucoup, Elisa. Ačiū. Ačiū Elizai e, Ferrero už tikrai labai naudingą darbą. Visų pirma dėl to, kad akcentavote problemą, kuri egzistuoja veikloje per sieną. Nes kartais, kai kalbi su kai kuriomis vyriausybėmis, kai kuriais subjektais, dažnai pamirštama, kad e, bendra rinka nebeturi to e, pobūdžio darbo per sieną. O mum, aš manau, tas tas aspektas yra labai svarbus ir reikia galvoti apie europinę priežą, reikia mm, neužkirsti galimybės e, veikti finansinių paslaugų vieningai rinkai. Uh, Be to, tikrai aš pritačiau tam, kad nereikėtų viską nustumti į globalinių diskusijų lygmenį. Bet aišku, yra svarbu o, um, nepamiršti to, kas vyksta glo, glo, pasaulinių lygmenių, nes ir Europos mm, rinkos ten dalyvauja, komisija tai sakė. Labai svarbu, kad mes galėtumėm įtakoti tuos sprendimus, kurie priimami pasaulinių lygmenių, kad jie nebūtų mums tik tai primes, primetami. Ir aš labai rimtą dėmesį skirčiau tam, ką komisija akcentuoja, kad būtina užtikrinti nuoseklumą. Ir ponė Ferrera um, paminėjo uh, ponė Garcia pranešimą dėl uh, bankų, Svigol pranešimas, kiti pranešimai turbūt uh, irgi dar yra ir bus rengiami panašiais klausimais. Aš manau, kad turime pakankamai laiko, kad galėtumėm rengdami įvairius dokumentus užtikrinti jų jų tarpusavio nuoseklumą. Ačiū pirmininkė. Keturi dalykai. Po to, aišku, kai teiksiu uh, savo pranešimą dėl bankininkystės e, institu, Europinės institucijos. Aš išplėtosiu, aišku, savo mintis, bet visų pirma noriu pasakyti, kad ponios Ferrero parengtos mintis yra tikrai puikios ir aš noriu išsakyti keturis pagrindinius dalykus dabar. Aš pabandysiu jūs um, nuteikti optimistiškiau Aš manau, kad čia svarbu išsakyti du dalykus. Kai rengiamas parlamento pranešimas, manau, svarbus du dalykai. Visų pirma, reikia numatyti, ką taryba darys. Uh, numatyti, kokie bus jų troškimai ir tada parengti savo dėrybinės pozicijas. Antras, dalykas, antras variantas būtų sąžiningai ir nuoširdžiai išsakyti tai, parlamentas, kuo parlamentas tiki ir ką parlamentas gina. Ir parlamentas visada taip ir elgesi. Tai yra tikrasis europinis požiūris. Aišku, kad kuomet pasirenkamas antras variantas, visuomet susidursime su pasipriešinimu iš konkretaus sektoriaus, kadangi jiems patinka status quo, bet kokie tie pasikeitimai iš atitinkamos sektoriaus yra sutinkami kaip kažkoks blogis. Bet to ir vyriausybės tam tikrą pasipriešinimą parodys, kadangi jom tektų atsisakyti tam tikrų galių. Aišku, kad mums reikia atsispirti pagundai pasiduoti dvie, tiem dviem spaudimam. Mes neturėtumėm riboti savo įgaliojimų, mes turėtumėm aiškiai matyti, ko mes norime ir ką mes ko mes siekiame, taip pat ir diskusijose su taryba. Elisa, mes tikrai jūs palaikysime siekiant sutarimo. Aišku, kad to sutarimo reikia kaip galima greičiau. Jeigu yra kažkokių tai abejonių dėl to, ar dabar reikia galvoti apie krizės valdymą, um, tai aš norėčiau priminti Financial Times vakarykštį straipsnį, kad uh, tikrai dabar nelaikas nukelti koją nuo nuo akceleratoriaus pedalo. Kartais, aišku, galime pasižvalgyti, ką daro kiti. Mes galime pažiūrėti, ką finansinio stabilumo valdyba daro, mes galime pasižiūrėti, kas vyksta pasauliniu lygmeniu. Tai būtų vienas iš būdų mandagiai pasakyti, kad na, mes nesame pasirengę šiandien garsiai pasakyti, kokia yra mūsų atsakomybė ir prisimti tą atsakomybę. Pirmininkė Liza, mes jau atsiliekam nuo laiko, bet gal keliais žodžiais trumpai apibendrintumėt. E, nu- Labai ačiū pirmininkė. E, e, Iš ties daug minčių, daug įdomių pasiūlymų. Tiesiog norėjau pažymėti, kad po diskusijų galima padaryti išvadą. Parlamentas ryštingas šioje srityje, nors lengva nebus. Mes regime bendradarbiavimo atmosferą. Įvairiausios e, frakcijos mūsų komitete, nepaisant nuomonių skirtumų, yra pasirengusios bendradarbiauti. Manyčiau, reiktų pasinaudoti susidariusią situaciją. Žinoma, teisės aktai nėra kuriami dėl to, kad e, mes turėtumėme kažką veikti, jie turi turėti prasme, turi e, būti pragmatiški, reikšmingi, racionalūs. Reiktų iš ties įvertinti mūsų galimybės sukurti protingas ir e, įgyvendinamas nuostatas. Reiktų nevengti pasinaudoti jau esamomis struktūromis. Pakartosiu tai, ką minėjau pradžioje. Būtent neišvengiama būtinybė parengti e, tokį teisės aktą, kuris e, susišauktų su kitais rengiamais dokumentais. Šiuo metu pabandysiu tęsti dialogą su e, pasisakiusiais kolegomis, tačiau ir su žmonėmis e, bei trečių, kurios, kurie atstovauja trečiąją pusę, būtent akademikus, įvairias organizacijas ir taip toliau. Pabandysiu parlamento poziciją padaryti tokią nuoseklę, kokią tik įmanoma. Turime bandyti prisikasti prie tikslo, tą daryti žengiant žingsnis po žingsnio, tačiau ke, kelionės metu neprarasti ryšto. Girdėti pasisakymai liudyja, jog judama teisingų kelių, dėkuoju visiems už pasiryžimą ieškoti bendro sprendimo, tą kalbėtojai parodė, pabandysiu parengti veiksmingą ir ryštingą pasiūlymą. Taigi būtų tiek, ponė pirmininkė. Somebody... Ar kas norėtų pasisakyti dėl darbo tvarkos? Aš tik noriu paklausti, ar tas prašymas, kad komitetas skatina parengti pranešimą, prisiminkime Švedijos kontervijus 2,5 procentai BVP, 15 metų fondas ES lygių, šiemet tai pasiektų 50 milijardų eurų. Manau, kad tikimybių e, studija e, būtų labai reikalinga. Koordinatoriai pabaigo nusvers. Koordinatoriai nuspręs vėliau, bėgant laikui viskas paaiškės. Šiuo metu pranešimo kalendorius būtų toks. Balandžio 12 diena e, projekto svarstymas. Pakeitimai teikiami iki balandžio 21. Svarstymas iki 1 birželio balsuojame Birželio 22 komitete, o per pirmąjį plenarinį posėdį Liepos mėnesį, atsiprašau, rugsėjo mėnesį plenarinių posėdžių salėje. Taigi, dabar perinam prie darbo atvarkės ketvirto punkto administracinis bendradarbiavimas ir kova su sukčiavimu prietinės vertės mokesčio srityje. Vėlgi Garcija Margalau. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš e, labai trumpai išnekėsiu. Iš viso pateikta 16 pakeitimų ir aš su dauguma jo sutariu. Bet iš esmės išvelgiu problemų keturiuose pakeitimuose, kuriuos norėčiau šiek tiek pristatyti. Aš sutiksiu su visais e, likusiais 12 ir pabandysiu išdėstyti priežastis kodėl aš nesutinku. Pabandysiu paminėti aktualiausius iš jų, kad pateikusiai galėtų e, kreiptis į mane ir klausti atitinkamai. 28 pakeitimas ponas Trečeko man yra nepriimtinas. Jame yra kalbama apie 22 straipsnio pirmą dalį. Šis pakeitimas sako, kad keitimasis informacija dėl teisingo e, keitimos informacija apie PVM tvarkymą neturi būti automatiška. Informacijos keitimasis negali būti automatiškas. Valstybės narės su tuo nesutiktų. Be to, manoma, kad tai sulėtintų visą keitimos informaciją procedūrą, padidėtų biurokratijos našta ir valstybėms narėms būtų sunkiau tvarkyti PVM, nes jos nežinotų gerai, kas vyksta kitose šalise. Taigi, komisijos pasiūlymas E, su mano pakeitimu ir pono Stričnik pakeitimu leistų sumažinti šį tokį automatinį požiūrį, e, automa, e, automatinio mechanizmo taikymą. Tokiu būdu kovotume su sukčiavimu. Turėtume reikalauti valstybės narės prašymo tais atvejais, kai valstybė narė nežino, kad taisyklės susijusios su jos įplaukomis yra pažeistos. Kitas pakeitimas, kuris yra man nepriimtinas, yra 31. Apie 30 straipsnio C dalį čia kalbama. Čia kalbama apie komisijos techninį bendradarbiavimą ir paramą administraciniai struktūrai Eurofisk tai būtų daroma tik stengiantis pagerinti geriausios praktikos taikymą. Tačiau tokia techninė parama būtų reikalinga ir daugeliu kitų dalykų, kurie yra numatyti šiame pasiūlyme. Dar vienas momentas. 32 pakeitimas. Vėlgi, e, jis yra susijęs su 35 straipsniu. Tai yra komentaras, Tiksliau, tai buvo komentaras apie ankstesnį straipsnį. 31 pakeitime man irgi kai kas nepatinka. Europos komisija gali prašyti koordinavimo. Tai būtų laikina sistema, e, tokia keitimosi informacijos sistema ir valstybės narės mano, kad Eurofisk jos turėtų dalyvauti visapusiškai ir sprendžiant visus svarbiausius klausimus jos galėtų išreikšti savo balsą. Tokiu būdu būtų galima išvengti sukčiavimo e, PVM e, lygio operacijose per sienas. Dar vienas pakeitimas, e, kurį pateikė Ole Schmidt, mano geras draugas. 36 pakeitimas. 36 mis pono Šmit pakeitimas sako, kad prireikus Europos komisija suteiks valstybėms narėms resursus, techninę parmą ir panašiai. Problema yra ta, kad e, prireikus nebus aišku, kas yra būtina, kas nėra būtina. Todėl man būtų priimtinesnė komisijos formuluoti, kuris sako, kad komisija gali teikti valstybėms narėms ekspertų techninė, logistinė, komunikacija ir kitokia veiklos pagalba, kad padėtų jums pasiekti šio reglamento tikslų, kai komisija pati mano, kad tai yra teisinga, arba valstybės narės mano, kad tai yra teisinga. Ir jeigu mato, kad vyksta sukčiavimo atvejai, ir negali sutikti. Taigi tie pakeitimai man nėra labai primtini. Visi kiti 12 yra labai geri ir aš tai sutiksiu. Taip pat noriu padėkoti ponui Derosau, kuris labai daug prisidėjo šioje pranešimo rengime ir atrodo, kad jis į mane žiūri su pasitenkinimu. Puiku. Ačiū. Dabar jau visi uh, mojuoja, kas nori pasakyti. Pirmiausia, Žan Paul. Raporteur. Gerbiamas pranešėjo vieną pastabą dėl 35 pakeitimo, Ole Schmidt pakeitimo. Prancūzų kalboje yra kažkoks netitikimas su tuo, ką sako tekstas. 36 pakeitimas, apie kurį tik kalbėjai. Yra kažkoks netitikimas dėl to, ką tu sakai, kas reikalinga ir to, kas yra parašyta. Komisija turi padėti savo patarimais. Taigi nėra to, ką tu sakai, dėl to pagrindimo ir to teksto modifikavimo, dėl to, ką būtent tu dabar užginčiai. Ponas Šmitas, ponai Šmitui suteikim žodį, kad jis galėtų paaiškinti, kaip jo tekstas atitinka su jo mm, aiškinamo, su aiškinamo raštu. Aš sakau, kad ta efektyvaus bendradarbiavimo lavai komisija mano, kad reikėtų suteikti tokių informacijų pakeitime, sako, prireikus komisija gali teikti. Taigi du reikalavimai, kurie sutampa. Todėl manyčiau, kad reikėtų ar būtų galima labai atvirai interpretuoti, kas būtina, kas nebūtina, o kas tas interpretacijas darys. Aš manau, kad mano tekstas yra nuoseklesnis ir jis labiau atitinka uh, pono Šmito paaiškinimą. Aš esu tikras, kad pana Šmit paaiškins. Ola, over to you. Oliai žodis. Dėkoju. Garsija Margalų, manau, pasiekė puikios pusiausvėros tarp to, ko reikia šiame pranešime. Ir aš nemanau, kad mes galim su juo nesutikti. Visiškai sutinku, kad 28 pakeitimas, kur sakoma, kad informacija turėtų, keistis, būt, turėtų būti keičiamas automatiškai, turėtų būti priimtas, jeigu mes norim kovoti su labai dideliais e, PVM sukčiavimo atvejais. Aš sutinku su kitais pakeitimais, bet kadangi aš esu liberalas, jūs sakėt, kad komisija iš vienos pusės sako gali teikti, o mano tekste yra sakoma, kad turėtų teikti. Matot, aš pasirenku tokiu aukso vidurį. Aš pridėjau, jeigu reikėtų, jei įtraukiau. Jeigu jūs galėtumėt sutikti su tuo turi teikti, tai aš tada su jumis sutiksiu. Aš čia painiai šiek tiek prirašiau, sutinku, aš atsiprašau. Right. We, think... Eh, Kolegos. Noriu Jums padėkoti už dalyvavimą diskusijoje ir jeigu au, pakeitimų autoriai nėra patenkinti tu, aš, dėl to, ką aš padariau, mielai diskusijas pratęsiu su Jumis. Rankų vis daugiau kyla. Udo, ar tikrai tą noriu pasisakyti? Mes mielai perėtum prie kito klausimo. Kalbėsiu kiek įmanoma trumpiau. Ketrin Tyler šešėlinės pranešėjas vardu uh, ji dėje negali šiandien atvykti. Tik pasakysiu, kad ji palaiko teksto dvasę bei turinį ir jos pateikti pakeitimai teksto mintį dar turi sustiprinti. Tikimės, kad jos pakeitimai bus ne tik tie, kurie sukėlė susidomėjimą, bet ir tais, kurie sulaukė pranešėjo palaikymo. Būtų tiek, ačiū. Dėkui. Mes vėluojame lygiai 12 minučių, nes pavėlinome posėdžio pradžią 12, pr... 12 minučių ir tas nutiko ne dėl to, kad aš pavėlavau, bet kai kurie kolegos nepativargino e, laiko ateiti. Taigi dabar nuo 20 iki 26 darbo tvarkės klausimą svarstysime kartu, taigi būtent visą finansų priežiūros teisės aktų paketą. Štai ką siūlau. Pirmiausia, išklausysime kiekvieną pranešėją, iš viso jų yra septyni ir visi dalyvauja posėdėje. Šešėliniai pranešėjai, kiti susiję asmenys, e, duokite ženklą ir jums suteiksiu žodį po to. Taigi vėl e, žodį suteiksime e, Jose Manueliui. Jis pristatys Europos bankininkystės instituciją ir savo pranešimo projektą. Ačiū, ponė pirmininkė. Manyčiau, kad šis klausimas yra vienas iš svarbiausių per visą mūsų kadenciją ir per visą Ispanijos pirmininkavimą mes norime sukurti europinę priežiūros sistemą, kuri e, turėtų bendradarbiauti su sisteminės rizikos valdyba bei kitomis valdybomis, kuri turi, viena iš jų turėtų e, e, užsimti rizikos ribojimu, taip pat pensijų sistema ir panašiai. Taigi, Mes nenorime kurti kažkokios, kažkokios savarankiškos institucijos, mes kalbame apie bendrą institucijų kontekstą. Iš ties viskas turi būti įkurta vienoje vietoje ir gal viską reiktų svarstyti kaip apie bendrą instituciją, ypač kalbant apie banką, bankus ir draudimų sistemą. Dabartinė sisteminė rizika, kuri, kuri yra ir daugiausia vertinama yra makro rizikos ribojama, taigi šios institucijos tikslas turėtų būti suderinti esamus procesus. Pasakysiu, kad europinis, e, turėtų būti sukurtas europinis sisteminės rizikos vertinimo komitetas, kadangi mes kalbame apie bendrą riziką, iš tiesų ne pirmą kartą parlamentas pasisako dėl panašių įvykių, todėl mes negalime pat prieštarauti patys savo, savo ankstesniai pozicijai. Reiktų pažvelgti, ką a, padarėme, pavyzdžiui, 2000 metais, tuomet mes ir aš pasisakiau dėl finansinių paslaugų, parlamentas į pasiūlymą vieningą vieningai pritarė, tai liberalizacija, rinko atverimas, priežiūra bei sudarinamumas, taupytų lėšų apmokestinimas, viskas turėtų būti svarstoma vienu metu, kad būtų išvengta netitikimų tarp trijų sistemų bei būtų sukurta sisteminė rizika. Aš tą parašiau 2000 metais, o prie svarbiausių liberalizavimo tikslų norėčiau, nurodžiau tai, kad reiktų tobulinti priežiūrą, bet išsiskyrė nuomonės dėl teritorinio aspekto. Taigi liberalizacija visoje vidaus rinkoje, o toliau išliktų nacionalinių priežiūros institucijų kompetencija, ties, kuri veiktų valstybės viduje. Žinoma, eh, ta sistema turi būti graži, bet e, įvyko krizė ir iki Vandenburg palėtė šiandien labai svarbių minčių. Buvo konstatuota, kad reiktų prie Europinių finansinių struktūrų sukurti ir Europinę finansinę priežiūros instituciją. Visose pranešimuose norima daugiau priežiūros, daugiau Europos. Krizė atvėrė mums akis bei parodė, kad tai, ką mes ketinome padaryti ir tai, ko nenorėjo tuometinis komisaras, vis dėlto buvo teisinga, reikėjo įsiklausyti parlamento nuomonę, bet komisija to nepadarė. Krizės pasiekmes lab, daugiau nei aiškios. Mes e, sukūrėme ekspertų komitetą vadovaujant Jacques Lerosie, jo pirmininkas dalyvavo mūsų posėdėje bei pasiūlė jį savo ruoštų dėminimis pranešimą mm, par, parengti, o komisija Lerusėje ataskaitą dar patobulino bei mm, pasiūlė e, dar labiau apriboti europinės intencijas, o taryba savo ruoštų dar labiau apkarpė europinį požiūrį. Taigi jau buvo paminėti keturi EP pranešėjai ir parlamentas nesirengia nusileisti tarybos diktatui, mes norime apginti savo poziciją. Žinoma, kada nors vėliau mes galėtumėme uh, uh, nuspręsti bei pastenkinti dabartinė taika, bet mums reikia kažko naujo, kadangi vadovų taryba žadėjo didesnį koordinavimą ir pirmininkaunė Ispanija to nori. Žinoma, neišvengiamai sulauksime pasipriešinimo iš e, atitinkamų sektorių bei nacionalinės vyriausybės nebus visais pasiūlymais labai patenkintos pirmiausia, reiktų sukurti bendras europinės taisyklės, kurios leistų vienodai interpretuoti visas taisyklės Europos Sąjungoje. Žinoma, mes galime pritarti komisijai, bet tarybai su, bet su trimis svarbiais pakeitimais. Pirmiausia, norime imtis lyderio vaidmens bei galimybę europinėms struktūroms veikti vietoje bei galimybę suteikti jiems parengti kažkokias techninės taisyklės bei europinės normas. Jas vėliau turės perimti komisija. Tai svarbu. Ir jeigu komisija nepritarė kažkokiam, kažkokiam priežiūros institucijos e, pasiūlymui ar atvirkščiai, tai tuomet taryba bei parlamentas turi e, pabandyti užglaistyti skirtumus. Būtent negalima, kad teisiniai reikalavimai būtų paimami iš oro. Iš kitos pusės turėtumėme išvengti uh, situacijas bei išeities tarp institucijos ir komisijos. Devygo padėjo parengti uh, Lisabonos sutartį bei um, kitus svarbius dokumentus bei čia turėtume pagalvoti apie parlamento funkcijų įgyvenimą. Taigi, kokios yra iš ankstinės sąlygos bei e, gairės bei, bei rekomendacijos, ką su jomis reiktų daryti. Jos, žinoma, nėra teisiškai privalomas, tačiau jų formuluotė būti, e, turėtų būti tokia griežta, kiek tik įmanoma. Pagalvokime apie tai, kaip ir kas dedasi su atlyginimų politika bankuose. Taigi gairės turi būti tokios privalomos, privalomai vykdomos kiek tik tai įmanoma. Akivaizdu, kad tarnybos vadovas turėtų atsiskaityti mūsų komitetui bei paaiškinti, kokias gairias parengė, kurios nacionalinės struktūros jas atmetė bei kokia išeitis siūloma ar, pavyzdžiui, siūloma didinti kapitalo reikalavimo bei panašiai. Ir ką reiks daryti, jeigu vienas tik kitas bankas rekomendacijų nepaisys. Po to vyko diskusijos su įvairiomis frakcijomis, ar struktūrai reiktų suteikti įgaliojimus tiesiogiai kontaktuotų su viena iš struktūrų, jei ši institucija nepaisys nacionalinės kontrolės institucijos reikalavimų imtis veiksmų. Sakoma, taigi situacija tokia, nepaisoma nacionalinės e, priežiūros institucijos reikalavimų, ką reiks daryti, kas turės įsikišti. Be to buvo paminėta, kad pastangos turėtų atsispindėti taisyklėse bei duotų rezultatų. Trečioji sritis, e, ką reiks daryti, kai nebus paisoma europinių taisyklių, ar ką reiks daryti ypatingos skubos atvejais. Tai čia e, Europinė sisteminė rizikų valdyba turėtų priimti sprendimą, ypač jeigu nacionalinės priežiūros institucijos negalės susitikti aptarti. Be to, čia mūsų nuomonė skiriasi nuo tarybos, kadangi norime sutrumpinti terminus, norime sustiprinti parlamento bei e, priežiūros institucijos vaidmenį, norime sustiprinti demokratinę kontrolę, institucijai suteiksime e, daugiau įgaliojimų, bet pagal e, demokratinę priežiūros kontrolės sistemą viskas bus subalansuota. Tai reiškia, kad e, norime stipresnės priežiūros institucijos su geresniu jos darbo kontroliavimu. Na, gal dėl Rusija pranešimas buvo pernelik orientuotas į e, žemyninę tradiciją. Na, e, tos institucijos, kurių bankrotas e, gali sukelti e, pavojų visai sistemai, e, Tai aišku, kad tokios problemos e, nacionalinės priežiūros institucijos nesugebėjo išspręsti. Ir buvo pateiktas Islandijos ir Junktinės karalystės pavyzdys. Taigi, arba e, dalyvaujanti šalis yra įgaliujama dalyvaujančiai institucijai, e, dalyvaujančiai institucijai perimti, padaryti nuosavą instituciją arba reikia kažkokio europinio sprendimo, o aš būtent palaikau būtent tą antrąjį variantą. Sančias Perseido pasiūlė viską sudėlioti laiko požiūriu. Pirmiausia, nacionalinės institucijos, kurios dirba, dirba nacionalinėje valstybėje bei neturi lėšų bei galimybių o, o, E, sukelti pavojų sistemai, taigi jos paklustų tik nacionaliniams priežiūros institucijom. Toliau tarptautinių lygių veikiantys institutai, jas kontroliuotų susijusių šalių institucija, bet ir europinė institucija galėtų vaidinti tarpininko vaidmenį tais atvejais, jei nacionalinės priežiūros institucijos nesusitarė tokiais atvejais jį priimtų lemiamą sprendimą. Na, tikrai negalima sakyti, kad nacionalinės priežiūros institucijas nieko neveiks, tiesiog gali būti, kad jos nesusitars. Trečias lygis, ir čia remiuosi Britų pateiktų pranešimų, kurių palaiko tiek konservatoriai, tiek liberalai, taigi tos pavienės institucijos veikiančios visoje Europoje bei keliančios pavojų visai e, Europai turėtų būti kontroliuojamas europinės priežiūros institucijos, bet nacionalinės priežiūros institucijos gautų mm, arba dirbtų kaip e, europinės priežiūros institucijos įgaliuotinės nes na, neaišku, kaip būtų konkrečiai e, ta veikla įgaliuoj, įgaliuojama ar perduodama, bet e, e, įgaliu, net ir įgaliojimų atveju Europinė priežiūros institucija galėtų tiesiogiai įsikišti pagal 29 straipsnį dėl tarptautinių, taip pat atsižvelgiant į tarptautinės normas bei įsipareigojimus kyla klausimas, ką reiks daryti, e, jeigu prasidės bankroto procedūra. Pirmiausia, reikia kaip įmanoma sumažinti pavojų mokesčių mokėtojų piniginiai. Reiktų išvengti Wall Street kracho pasikartojimo. Taigi čia reikėtų fondo, kurį finansuotų kredito institutai ir tą fondą E, kontroliuotų Europinė priežiūros institucija ir būtų Europinis fondas, į kurį neštų pinigus e, Europoje veikiantis institucijas, bei mažesni fondai, kuriuos finansuotų valstybėse narėse veikiančios institucijos. Taigi e, tokie fondai beje galėtų skolintis pinigų tarptautinėse rinkose, jeigu jo turimų lėšų nepakaktų nuostoliams padeikti patenkti. Trečiasis ir e, svarbiausias elementas, čia pereinu prie subjektyvių ar moralinių pavojų. Gerai būtų, jeigu mes e, atliktumėme e, ar padarytumėme tam tikrų įsipareigojimų, susitarimą ir tą padarytume iš anksto, o neveiktumėme po įvykio, kaip buvo banko Fortis atveju. Būtent dėl to, kaip reikia kompensuoti praradimus, nuostolius ir taip toliau. Visi šie aspektai turėtų būti įtraukti į bendrą turto vertinimą. Ir trečia, e, šio pranešimo bendra e, filosofija ko nori pranešėjas daugiau priežiūros, daugiau Europos ir mažesnių pavojų mokesčių mokėtojų pinigams. Taigi tai yra trys pagrindiniai pranešimo bruožai. Manau, tai atitinka mūsų mintis išsakytas dėl Ferreira pranešimo. Čia mes galėtumėme suvienyti ispanų ir portugalų jėgas bei pasiekti europinį susitarimą. Um, uh, Sven Giegold. Ačiū Sven Gygold. Dėl Europos vertybinių popierių rinkų institucijos Sven. Um, Pirmiausia, pasakysiu, kad be Ispanų ir Portugalų draugystės viliuosi, jog parlamente užsimeks rytų, vakarų, šiaurės, pietų Europų, draug, Europos draugystė. Šios Europos dalis ne visuomet rasdavo sutarimą tarpusavį, ypač šiaurės rytų Europo bei pietvakarių Europą. Taigi mes turėtumėme rasti atsakymus į krizę, kurie atspindėtų pono Margalijo mintis. Atsakymas turėtų panaikinti tą bendrų taisyklių trūkumą bei bendrų veiksmų trūkumą. Tas turėtų būti padaryta e, europinių lygmenių, pinigų sąjungos lygmenių. Akivaizdu, kad reikia išplėsti europinį lygmenį, o ne grįžti ir užsidaryti feodalinėse mažų valstybėlių sienose. Tai svarbu, kai mes kalbam apie priežiūros struktūras, bei čia nereiktų apsiriboti tik mm, makro rizikos ribojimo struktūromis, bet apskritai, kai kalbame apie rizikos ribojimą, finansinę priežiūrą, kontrolę bei krizių valdymą rizikos ribojimo srityje. Aš tikrai nenoriu kartoti to, jau kas buvo pasakyta, tai prieštarauto mūsų bendradarbiavimo dvasiai ir gerbiami kolegos tik nu, pradėtų nuobodžiauti, noriu atkreipti dėmesį į keletą aspektų, kur mūsų pranešimai ne visiškai sutampa, o gal tas tiesiog nebuvo paminėta. Abu pranešimai yra labai panašus, ypač e, tame, kad egzistuoja bendras įsitikinimas, jog didelės tarptautinės institucijos turi būti kontroliuojamas europiniu lygiu, pakankamai logiška, kad reiktų pagalvoti, kas sumokės, jeigu situacija tarp skritinė ir ar bus galima kreiptis į valstybės narės, jeigu jos nebus prisijėmusios jokios atsakomybės. Taigi, kas moka bei kas e, pajus tos priežiūros finansinės pasiekmes. Nors visi trys pranešimai vadovausi tą pačią dvasę, turėtumėme pažymyti, negalima 20 32 straipsnėje pasakyti, kad jeigu egzistuoja poveikis valstybių narių finansiniai sistemai, e, įsigalios veto teisė, taigi čia taps situacija visiškai absurdiška. Jeigu e, kažkokie valdininkėliai turės e, važiuoti iš taško A į tašką B dėl kažin kokių priežasčių, tai aišku turės poveikį valstybių narių biudžetai ir su tokiu pagrindimu bus galima atmesti nuostatas. Tai negali būti rimta. O kas yra ypač absurdiška ir panašėja į politinę tragikomediją, kai, para, kai yra parašomas laiškas e, trijų valstybių tarybai bei paklausiama, kągi reiškia tiesioginis e, poveikis valstybių narių finansams, yra gaunamas atsakymas. E, tai yra sudėtingas apibrėžimas, mes apie tai esame pasirengę diskutuoti. Tai nėra tinkamą įstatymų leidybą. Tai yra politinis teatras, todėl čia siūlome pasakyti kai ką aiškaus. Valstybės narės turi įrodyti, jog europinis sprendimas turės rimtų pasiekmių jų biudžetui. Kitu atveju nebus galima mm, atmesti europinių taisyklių. Kita tema, kuri svarbi mano kūruojamai sričiai, būtent naujoji Europinė institucija turėtų uh, teisę uždrausti priekybą tam tikrais produktais. Tam tikrų metų reikėtų galėti pasakyti, mes uždraudžiame uh, paslėptas uh, paslėptą skolintų vertybinių popierių pardavimą arba mes uždraudžiame prekybą Graikijos vertybiniais popieriais arba jų išvestiniais produktais. Ta reiktų padaryti, kadangi, manau, pasimokėme, nes e, rinkos jėgos ne visuomet sugeba rasti pusiausvyrą. Yra panašios nuostatos mano pranešime. Kitas aspektas, kurį mielai norėčiau su jumis aptarti, taigi e, šį reikalą reiktų atiduoti e, tarybai bei tai kartu sustiprinti jungtinį komitetą. Nėra e, paslaptis, kad kai kurie kolegos nemano, jog tai yra logiška. Mes turime tris skirtingas institucijas, kurios veikia panašiose rinkose. Dar mažiau logiška būtų, kad šios trys institucijos veiktų trijose skirtingose miestuose. Praktikoje krizės metu tai reikštų, kad e, reiktų e, jiems bendrauti atsižvelgiant į trijų skirtingų organizacijų kurt organizacinių kultūrų skirtumus. Bet aišku, tos trys institucijos būtų kelias į bendrą integruotą priežiūros instituciją. Mūsų komitetas turėtų ieškoti galimybių sustiprinti bendrąją sritį bei galų gale pasiekti, kad būtų sukurta bendra Europinė finansinė priežiūros institucija. Aišku, pranešimai yra didelis žingsnis tą kryptimi. Ir tą rodo jau europinės integracijos e, istorija. Parlamentas turi būti ambicingas. Mes neturėtumėme apsiriboti iškeltais, iškeltais tikslais. Turime galvoti apie tinkamą problemų sprendimą. Jei darybose su e, tarybą, turėsime e, kovoti su bažnytkaime ideologija, tą reiks ir daryti. Tikrai negalime atsiriboti bei pamiršti tų pagrindinių taisyklių, e, bei pamiršti, kad europinė integracija eina žingsnis po žingsnio, bet dabar mes turime žengti didelį, platų žingsnį bei pabandyti pasiekti, kad tas žingsnis taptų kaip įmanoma platesnis. Ačiū. Uh, Ačiū dabar Peter Skinners pranešimas dėl Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos. Peterį, prašom. Um, it... Ačiū pirmininkė. Kelios įdomių diskusijų savaitės ir tikrai mastoma tą pačią kryptimį, bet norime pasirūpinti, kad būtų rezultatas naudingas, kaip parlamentinių diskusijų atvaizdas, bet ir kaip mm, tolesnė vizija, kuri parodytų, kad mes kalbame ne vien tik tai apie tai, kas yra reikalinga ir ką būtų galima padaryti e, dėl įmonių, bet kad tai iš tikrųjų atitiktų ES piliečių vartotojų interesus. Uh, nes iš tikrųjų pasikeitė paradigma dėl finansinių paslaugų ir jų reguliavimo. Tuo požiūriu ir, ir parengiau dokumentą, kuris yra paremtas Europos konsolidavimo ir integravimo dvasia. Pritariu komisijos intelektiniai ir teisiniai logikai, tačiau aš manau turime dar pridurti ir reikalingas kontrolės ir apsaugos priemonės kokių tikėtumėmės iš parlamento pranešimo. Kas skiriasi su komisijos bazinių dokum, dokumentų palyginus, ką Ozė pasakė, tai yra dokumentas, kurio mes norime, o ne taryba nori, kad mes parengtumėm, kad tai būtų dokumentas, kuris iš, išsakytų mūsų nuomonę ir išdėstų pagrindinius parametrus, pagal kuriuos dirbtume. Šeši pagrindiniai dalykai, labai trumpai kad sudarytumėm įspūdį apie tai, kokia dvasia mes apie tai kalbame. Galbūt dar reikės plačiau išplėtoti tas temas. Gal dar vieną kitą norėsiu plačiau su kolegomis aptarti, tačiau yra daug jau bendro sutarimo dėl pagrindinių įgaliojimų parlamentui, dėl peržiūros ir to, kas yra atimama iš tarybos ir, ir Mm, geresnė e, reguliavimo kokybė, geresnis pagrindas integruoti per Europinę mm, priežiūros sistemą. Aš manau, kad tai yra reikalinga ir išorės ekspertų geresnis atstovavimas. Tai yra keli iš tų pavyzdžių, kaip būtų galima, m, mm, iš, ką būtų galima sudėti į šį dokumentą ir ką parlamentas galėtų remti. Parlamentas paremtų ISIS ir skundų tarybos vadovus. Mes tai turime padaryti, nes tai yra vienintelis būdas, kaip žmonės galėtų vėl atgauti pasitikėjimą toj žmonėmis. ISIS atsakomybė atsiskaityti parlamentui nuolat ir pateikti informaciją tuo met, kai mums jos reikia, o ne tada, kai jie sugalvoja, kad jie turi kreiptis į parlamentą. Netgi komisija, na gal čia šiandien noriu kažko kaltinti, nes ši institucija taip pat nu, kai kurių galių neteks, bet mes norime aiškiai matyti pranešimus, ataskaitas parengtas tada, kada mums tai yra reikalinga. Ir mes norime, kad organizavimas būtų tikrai labai skaidrus. Ir mes turime uh, tam frontui vadovauti. Dabar omnibus pranešimas. Uh, Sančias Persėda, e, kolega rengė šį pranešimą, aš paremčiau jo požiūrį, kad negalima leisti komisijai rengti techninių standartų. A, Tai turėtų būti ta kompetencija, kuri jiems turi būti paskirta SRB, ką Garsija Mergė sakė. Tai turėjo būti ne komisija, kas turėtų paskelbti, kad tai yra skubos e, situacija. Sven paminėjo labai gerą dalyką, tas raštas, kurį mes pasiuntėme ir taryba, kurį atmetė tiesiog be jokių svarstymų. Reikia aiškiai pasakyti, kad mes turime aiškiai apibriežti mm, apsaugos e, nuostas dėl fiskalinės atsakomybės, kas tai bebūtų. Tai negali būti uh, kažkoks tai tarsi geležinkelio traukinio biletas, kurį duodam kažkokiam pareigūnui, kuris vyksta į kitą šalį su kitu pareigūnu susitikti. Ne, turi būti labai aiškiai pasakyta, kas ką turi daryti. Ir taryba tegul tą patį padaro. Kad ir mes turėtumėm su kuo dirbti. Geresniam reguliavimui reikia, aišku, poveikio vertinimo. Mums reikia, kad būtų geriau suprasta, kaip dengiami techniniai standartai ir rekomendacijos. Ne vien tik tai laikantis pažangiosios praktikos, bet ir mm, išmintingo požiūrio pagrindas geresniam integravimui ir konsolidavimui, aš taip pat manyčiau. Aš manau, tą būtų galima padaryti per Europos finansinės priežos sistemą, kuri turėtų aišku mandatą ir ESRB, um, aišku, vaidmenį mes norime, kad ir jie dalyvautų, ypač išplėtuojant jungtinio komiteto vaidmenį, kad būtų galima sukurti pagrindą central, labiau centralizuotai, uh, aiškesnė europiniai priežos sistemai, struktūrai. Ko, mums, ko mano manimu, trūksta? trūksta e, tose pranešimuose, būtent, kad tos institucijos neleidžia mums apie tai galvoti, būtent, kad būtų daugiau konkurencijos tarp visų, kad būtų galima stebėti, kaip, kaip visi šitie kūdikiai auks. Aš manau, kad visos tos institucijos tik sustiprės nuo to. Ir mm, Jose Sveni, kiti mes dar e, gal tik pradėjome diskusijas, aš tikiuosi, kad e, mes ir toliau um, tai stengsimės padaryti, kad tos institucijos vis tik tai įgytų stiprų balsą. Dabar dėl ketvirto punkto, dėl išorės ekspertų garsesnio vaid, balso, labai svarbu, kad suinteresuotų šalių grupėse būtų taip pat ir, ir išorės ekspertų, ir teisės ekspertų, nes reikia nepamiršti to taip pat. Tačiau be jokių abejonių reikia, kad jos būtų pakankamai plačios, kad suinteresuotos šalis tai būtų tie žmonės, kurie atliktų reikalingą darbą, kuris svarbus mums, o ne vien tik tai toms institucijoms, kurioms jie tarnauja. Ačiū, Piteri. Makro makrolygio rizikos ribojimo priežiūros valdybą. Paskui. Ačiū pirmininkė, neilgai kalbėsiu, kaip jūs supratote, mes kartu dirbome visi mm, pranešėjai, kurie jau pasisakė ir kurie dar pasisakys dėl omnibuso direktyvos, dėl ACB teksto. Taigi, labai trumpai, trys kryptis, kurios buvo pasirinktos makroekonominiam lygiui. Pirma, kaip jau ir pasakyta, siekiama suartinti mikro ir makro lygius ir suartinti mikro ligmens sektorinės analizės, nes mes norime, kad sprendimai būtų efektyvūs, veiksmingi. Iki šiol um, vyriausybės teikia pirmenybę atskiriams subjektams ir tai tikrai nebuvo įtikinami sprendimai. Mums atrodo, kad šita krizė parodė, jog reikia perėti prie kito etapo ir turi būti žengtas uh, žingsnis labai rimtas į priekį, kaip ir sakė kiti pranešėjai. Taigi turime galimybę sukurti bendrą priežiūros kultūrą kad įvairios institucijos tarpusavėje geriau susikalbėtų ir nekartą apie tai jau buvo kalbama ir Larozier pranešime apie tai pasakyta. Taigi, um, Aišku, kad mūsų šis procesas bus ilgas, tačiau būtina pasirūpinti, kad jeigu dabar, kai yra tiek daug nepasikeimo, kad pasitikėjimas būtų stiprinamas ir būtų paremtas bendru požiūriu. Labai svarbu, kad ateityje būtų atvertos galimybės integracijai, vieningai integracijai, jeigu parlamentas už tai pasisakys taip pat. Antras dalykas, dėl ko būkštaujama, ko, ko, ko buvo labai, kam buvo skirtas ypatingas dėmesys, būtent tai m, mm, tas pasaulinis lygmen, lygmuo. Jeigu stebime dabar, kas vyksta visame pasaulyje, pavyzdžiui, JAV, puikiai matome, kad Niekas neturi dėlaus sprendimo. E, kita vertus yra tam tikra konkurencija pasaulinių lygmenių parengti kažkokias naujas taisyklės. Ir jeigu dabar Europos nebus tose procesuose, tai Europa bus tiesiog nustumta į šoną. Todėl mano pranešime stengiausi išaiškinti vieną dalyką dėl sisteminės rizikos. Tai komitetas patenka į Europos centrinio banko struktūrą Lerozier pranešime, tas yra numatyta ir Lerozier pranešime taip pat kalbama apie tai, kad ir vadovus ECB turi skirti. Mes turime labai aiškiai pasakyti, kad reikalinga labai stipri institucija ir mes norime atkurti tą kas buvo numatyta komisijos iniciatyvoje. Tai yra, kad tos institucijos, kurie bus Europoje atsakinga už pasaulinį lygmenį ir už visus, visas Europos institucijas, būtų aiškiai identifikuota, kad nebūtų kažkas čia, kad nesislėptų kažkur tai už detalių. Kad nebūtų būtų e, e, rizikos, kad centrinis bankas paskui nepamatys kažkokiu tai detaliu. Kitas dalykas man atrodo, dauguma pranešėjų pritarė tam, kad būtų pasirinkti du variantai. Tai yra, kad būtų atsakomybė arba atsiskaitimas, tai yra tų, tos institucijos atsiskaitimas parlamentui. Ir kaip Skinner pasakė, mikro lygmenių yra didinama atsakomybė, taigi labai aiškiai reikia pabrėžti, kad ECB prezidentas buvo atėjęs į Europos parlamentą, kalbėjo apie sisteminę riziką ir e, gavo perspėjimus ir rekomendacijas ir mm, ne visais ir, ir buvo ne visais atvejais už viską atsiskaityta viešai. Tai dabar kalbant apie tą ECB globą, manau, turėtume padaryti tokią išvadą, kad tas, kas yra atsakingi už priežiūrą, ar tai būtų nacionalinėse valstybėse narėse, centriniai bankai, ar tai būtų nepriklausomos institucijos, ar tai būtų kažkokios jungtinės institucijos kartu su valstybiniu sektoriumi. Aš nenoriu čia kažko kaltinti, bet tiesiog reikia padaryti išvadas. Ir mes norime, kad sisteminės rizikos komitete būtų užtikrintas autonomiškumas, kad kai eina kalba apie pareigūnų parinkimą, ne vien tik tai lobistinė veikla, bet kad būtų realiai galima atstovauti realią ekonomiką Europoje, galvoti apie jos interesus ir kad būtų uh, užtikrintas atvirumas. Čia yra numatomas techninis komitetas, tačiau aš noriu pabrėžti, kad sisteminės rizikos um, komitetas gali pasinaudoti Europos centrinio banko um, ekspertų žiniomis, nacionalinio lygmens um, ekspertų žiniomis, tačiau to gali nepakakti. Taigi reikia aiškiai pasakyti, kas priiminės sprendimus ir kokiu pagrindu. Aišku, čia gal neatsakysime į visas problemas, į visus klausimus, tačiau. Um, Tačiau labai svarbu, kad nebūtų sugrįžta prie to, ko daug lobistų, paties sektoriaus atstovų labai norėjo, kad nebūtų sugrįžta prie to, kad viskas vėl vyktų taip, kaip buvo. Uh, Aš manau, kad bendros kryptis yra labai aiškios ir dauguma jas remia. Uh, Aš manau, kad mes dirbdami iš vien būsime stipresni dėrybose su taryba. Aišku, kiekvienas mm, iš mūsų turime paskui kalbėti su savo rinkėjais, kur, tarp kurių yra daug bedarbių ir, ir taip toliau. Ir manau, kad iš tikrųjų turime išgirsti ir tų žmonių balsą, ne vien tik tai tų, kurių, už kurių nugarų stovi jėga ir pinigai. Um. Ačiū. Toliau Ramon Tremosa pranešimas dėl Europos centriniam bankui pavedamos konkrečių uždu, pavedamų konkrečių užduočių susijusių su Europos sisteminės rizikos valdybos veikla. Ačiū, ponė pirmininkė. Porą minučių, tik nes mano pranešimas labai trumpas. Kaip jau sakiau, parengiau trumpą dokumentą, kur pabrėžiu, jog būtina palaikyti glaudų ryšį tarp ECB ir Europos sisteminės rizikos valdybos. Ir, kaip jau mes sakėme, tie santykiai realizuosis, jeigu ECB prezidentas taps ir ESRB prezidentu. Kiek suprantu, Europos centrinis bankas per pastarąjį dešimtmetį gavo tam tikrą patikimumo reputaciją ir dabar jis pripažįstamas kaip svarbiausia finansinė institucija visame pasaulyje. Aš čia nesileisiu visas detalės, pavyzdžiui, apie David Marsh, anglosaksų ekonomistą. Jis visuomet kritikaudavo Bundesbanką Vokietijoje, bet dabar pripažįsta jis, kad Europos centrinis bankas yra uh, pagristai gerbiamas. Aš čia su kolegomis iš Britanijos šį klausimą aptariau ir suprantu, kad Europos centrinis bankas ir Europos sisteminė rizikos valdyba e, yra labai glaudžiai susiję. Mano ataskaitoje yra labai aiškiai, mano pranešime labai aiškiai pasakoma, kad Europos centrinis bankas yra vienintelė nepriklausoma institucija turinti moralinę ir materialinę, tur, moralinį ir autoritarinį autoritetą, uh, E, formuoti kontrolės ir stebėjimo sistemas. Bendrai aš galėčiau pasakyti, kad ECB pirmininkas e, turi būti atstovavimas Europos sisteminės rizikos valdyboje. Šiuo metu e, pasitraukiantis prezidentas ponas Trišė e, parlamente turėtų nuolat atsiskaityti ir apie sisteminės rizikos stebėseną. E, Manau, kad tai būtų atsakingas elgesys mūsų piliečių atžvilgių. Gi būtent dėl e, tokių finansinės sistemos sutrikimų krizė ir kilo. Tikiuosi, kad ECB e padės valdybai dirbti e, pasiteldama savo sekretorijatą ir kompetenciją. Be to pranešime teigiu, kad ECB resursai užtikrins deramą sisteminės rizikos valdybos veiklos finansavimą. Sekretoriatas, kuris dirbs e, sisteminės rizikos valdybai, bus atsakingas už gerą keitimąsi informaciją ir makro ir mikro lygmenių. Aš pripažįstu, kad dabar turimi duomenys kad visi šie duomenys yra labai jautrus, todėl sekretoriatas turės pasirašyti konfidencialumo straipsnius. Ačiū, aš išklausysiu jų komentarų ir pakeitimų. Dėkui, dabar perinu prie omnibus vieno. E, direktyva dėl finansų priežiūros institucijų ir bankininkystės institucijų. Antolin Sančias Prezėdo. Ačiū pirmininkė. Aš pakalbėsiu apie ne tik Omnibus One. E, Omnibus One, mes, e, vienas mes bandėme peržvelgti visas 11 bankininkistės sektoriaus direktyvų. Vertybinių popierių rinkos, akcijų rinkos yra pristaikomos prie naujos e, kontrolės ir stebėjimo sistemos. Egzistuoja keturios sektorinės naujos institucijos, kurios bus įtrauktos į naująją sistemą. Taigi, mūsų sistema iki šiol buvo labai fragmentuota, pagrista nacionalinėmis institucijomis. Tenksime jas integruoti ir pasiekti, kiek galima, glaudesnį bendradarbiavimą. Mes norime, kad e, pagal visas direktyvas šios institucijos galėtų sustiprinti savo bendradarbiavimo mechanizmą ir dabartinės jau institucijos galėtų sukurti procedūras dėl keitimosi informacija tarp skirtingų institucijų. Be to, jos turėtų galėti parengti direktyvas ir įvairiausius projektus, kurie leistų geriau bendradarbiauti tikrinant e, reikalingus duomenis. Bendras e, veiklos koordinavimas kolegijose ir institucijose yra reikalingas. Turiu galvoje Europos institucijas per sienas, per sektorių ribas e, bendradarbiavimas turi vykti. Pagrindinės čia išdėstytos mintys nebūtinai patobulins visas direktyvas. Mes tik peržvelgėme šias direktyvas ir e, kai manome, kad jas reikia pakeisti, tą darome. Kai kurios direktyvos yra peržiūrimos šiuo metu ir e, Kitas svarbus elementas yra toks, kad keičiamas Lisabono sutarties mechanizmas. 2009 metais e, buvo sukurta delegavimo ašis, o dabar e, dirbame įgyvendimo ašyje. Jūsų komiteto dėka ir turėdami dabar sukurtą sąrangą sugebėjome parengti pagrindinius principus – Įgyvendinimo dokumentuose numatėme nuolatinį reguliavimą, o šiandien bandome praplėsti e, tų direktyvų taikymo apimtį. Mums reikia tik nuspręsti, kokia ta apimtis bus. Techniniai standartai buvo įtraukti į šį dokumentą, bet e, jie gali būti į deleguotusius aktus arba įgyvendinimo aktus visos, e, visi reglamentai dėl kontrolės procedūrų buvo įtrauktos į deleguotusius teisės aktus. Po to kitos nuostatos, aš jas tiesą sakant atvir, atskirai patirinėsiu ir panagrinėsiu. Taigi dabar žiūriu ne tik į Lamfalūsį sąrangą, bet bendrai į Europos masto architektūrą, sąrangą ir bandome suderinti sistemą visoje ES. Nenorime kažko įgyvendinti, bet tik bandome išsiaiškinti, kiek galima viską sutvarkyti Europos lygių. Be to, mes e, žiūrime, kaip būtų galima e, užtikrinti sąsają tarp deleguotųjų aktų ir įgyvendimo aktų. Mes turime tam tikrą apskaitos knygą, kurioje yra surašyti komisijos pasiūlymai. Ten nėra suklasifikuoti mūsų teisės aktų būsimi pokyčiai. Čia, manau, galėtume išskirti tris aspektus, kad geriau žinotume, kas toje taisyklių knygoje turėtų būti surašyta. Visų pirma, reikalingi apibrėžimai, kad mūsų visos institucijos galėtų dirbti vienodomis sąlygomis. Antras dalykas turime pateikti ataskaitas apie informacijos atskleidimą. Rinkoms labai svarbu turėti informaciją iš kitų e, rinkos kontrolierių ir stebėtojų, kad visuomenė geriau suprastų turimus kriterijus ir geriau suvoktų, kad rinka funkcionuoja taip, kaip jai reikėtų funkcionuoti. O trečias dalykas - standartų sistemą reikia sukurti, kaip skirtingos sistemos institucijos galėtų bendradarbiauti. Ne veiklos pusė, bet nacionalinių institucijų savitarpio pagalbos standartai turėtų būti sukurti. Taigi, apibrėžimai, informacijos atskleidimas ir paramos pagalbos aspektas. Apie tai turėtų būti kalbama deleguotose aktuose, kurie turėtų būti parlamento ir kontrolės rankose. Pakeitimų yra daug, ir reikalingus kriterijus visose juose yra atsižvelgama. Yra numatyti techniniai standartai, kurie leis suderinti sistemas, skaidrumo sistemą, MIFID, prospektus. Visi šie dokumentai bus e, tarsi prastumti pro labai ilgą įgyvendinimo aktų procedūrą. Taigi taikysime tikrą komitologijos procedūrą. O paskui sukursime sistemą, kuri leis sukurti, pritaikyti naujus kriterijus. Uh, uh, Ačiū. Ponas sakė, kad jis dabar nenori pradėti diskusijos, ar teisingai supratau. Ar vis dėlto norite keletą žodžių? Žodžių pasakyti, dėl garbinio dokumento mm, neturiu ką daug pridurti. Komisija e, sakė, kad laukia eksperto ataskaitos, todėl atideda savo dokumento paskelbimą. Ačiū. Taigi šešėliniai pranešėjai bei kiti parlamentarai, šešėliniai ta tvarka, kurią jie pasiprašė, Viki, prašom. Dėkui. Dėkui pranešėjams už tą milžinišką atliktą darbą, už tą kūrybinę galę, kurią jūs sudėjote į savo dokumentus. Čia fundamentalus tikslas yra sumažinti riziką finansinėme sektorėje visoje Europoje. Čia, mano nuomonė, reikia trijų dalykų - aiškumo, reglum, reglamentojimo srityje, nuoseklumo taikant teisės aktus, kurios parengs mūsų komitetas, bei krizijos valdymo, kad pasirinkta strategija būtų veiksminga ir neapsunkintų panašių krizių, kaip kad dabar dėl bankininkystės išties yra labai svarbu, būtina keistis informaciją, kaip įmanoma aiškiau ir skaidriau. Prieš perėdama prie pliusų bei minusų pasakysiu, jog gėda, kad iki šiol informacija nebuvo keičiamasi pakankamai aiškiai už pranešėjų grupės, kaip to reikėjo. Tikrai gėda, kad nebuvo surenkti susitikimai su šešėliniais pranešėjais, kaip kad vyksta rengiant kitus dokumentus. Be to, pranešėjai turėjo keturis mėnesius parengti savo pakeitimams, o mes turime tik du. Todėl gal reiktų pirmiausia pagalvoti apie keletą papildomų dienų, kurių reik, gali reik, prireikti dirbant. Taigi, gal būtų džiugu, kad jeigu jūs paviešintumėte tų trijų pranešėjų laišką komisijai, manau, jis yra svarbus, Visiškai pritariu būtinybei sukurti bendras taisyklės, kad uh, būtų įtvirtintas bendras ginčių sprendimos uh, mechanizmas. Pritariu uh, pakeitimams, kaip kad būtinybė konsultuoti su pramonė, su interesuotomis pusėmis, poveikio vertinimus atlikti, aiškiai nubriežti įgaliojimų ribas atskirų institucijų. parlamentui tai būtų naudinga. Taip pat finansinių saugiklių nuostata neturėtų būti panaudojama mm, ne vietoje, kaip mes galvojame apie bendras, apie prastas sutartis. Tai e, man mintis šauna apie sutartis, kurių nereiktų pasirašyti lengvabūdiškai. Šis saugiklis turėtų būti naudojamas tik rimtais išskirtiniais atvejais ir e, būtent jeigu jūs susituoksite e, Junktinėje karalystėje, tai ten pasakys, kad nereikia pasirašyti šios sutarties lengvabūtiškai. Būtent tie saugikliai yra tokie svarbus, kadangi jais mes giname mokesčių mokėtojus, jų pinigus ir asmo, kuris priema sprendimus dėl sąskaito apmokėjimo, turi būti tas, kieno pinigais tai apmokama. Taigi lengvabūdiškai nereikia elgtis, todėl kai, kurio, kai kurios formuluotės kiek kenkia mano minėtam principui. Na, gal kas ir supyks dėl to, kad pripažinsime, jog reikia mums geresnės tarptautinės priežiūros institucijos, tačiau tam reikia sukurti aišku teisinį pagrindą. Ir kai kuriuose dokumentuose pasirodžiusios frazės e, nėra tokios aiškios ir gali e, sukelti teisinę sumaš, sumaištį. Na, pavyzdžiui, priežiūros institucija siūloma turėtų galėti tiesiog įtaikyti teisės aktus įmonėms. Man atrodo, kad uh, direktyva nėra tiesiogiai taikoma atskiroms įmonėms, bet valstybėms narėms. Tai yra teisinė kolizija, kurios reiktų išvengti. Toliau priežiūros institucija galėtų imtis sprendimų, kurie būtų nors ir abiejų, būtų abejodini. Taigi, Teisingumo teismo praktika rodo, kad negalima leisti tokių sprendimų įgyvendinti. Dėl kitų klausimų susijusių su tarptautiniu reglamentavimu įmonėms reikia nuoseglumo priežiūros institucijų darbe. Negalima vieną dieną bendraberiauti su viena priežiūros institucija, o rytoj susidurti su kita. Jau nekartą susidūrėme su klausimą, ar europinės e, institucijos turės pakankamai žmonių kontroliuoti labai e, sudėtingas įmonės ir jų kasdienį darbą. Jeigu norime, kad priežiūra veiktų tinkamai, tai turi būti glaudus ryšys tarp priežiūros institucijos bei įmonės. Ji turi būti e, ir priežiūros institucija turi būti įtraukta ir pažinoti rinką, todėl geriausia išeitis būtų e, tinkamai koordinuoti nacionalinės priežiūros institucijų veiklą per kolegijas. Toliau dėl visos informacijos skelbimo bei e, slaptumo pastebėjau, kad daugelioje vietų jūs norėjote paviešinti daug, e, daugiau informacijos. Čia reikia rasti pusiausvyrą tarp didesnio skaidrumo iš vienos pusės, bet ir suteikti galimybę neskleisti e, slaptos informacijos iš kitos pusės. Tikrai įmonės nebūtų uh, ramios, jeigu jos žinotų, kad jų pateikta informacija visuomet bus paviešinta, tai jie gali bandyti kažką nuslėpti nuo priežiūros institucijos. Čia reiktų į tam tikrą susirūpinimą atsakyti. Jeigu nebus artimo santykio tarp priežiūros institucijos ir įmonės, tai turėsime susiskaldžiusią rinką, kuomet vienos įmonės keisis tam tikrą informaciją su nacionaliniais nacionalinėmis priežiūros institucijomis ir mažiau informacijos teiks aukštesnio lygio priežiūros institucijai. Čia taip pat reikia rasti pusiausvyrą. Galiausiai noriu padėkoti dėl, tos, e, dėl to problemų sprendimo fondo. Jūs iškeldama šią idėją, jūs parodėte, kokia ji sudėtinga švediškasis modelis būtų 2,5 procento BVP, tai yra keletą šimtų milijardų eurų. Taigi, jeigu fondas bus sukurtas, tai reiktų suvokti, kaip jis veikia, tačiau jūsų formuluotės to neleidžia man padaryti. Bus sakoma, kad e, finansuojama iš tų institucijų, kurios e, svarbios sistemai, taigi ar tai įmonės, kurios e, turi prekiauja turtų, akcijomis ar kažko, koks bus jų įnašų lygis ir jeigu netgi mm, mes turėtumėme mm, tokias institucijas jų apibrėžimą, tai vargiai Lemons Brothers mm, būtų įtraukta į šią sistemą. Kaip mes apibrėšime jų teisinį identitetą, e, kas teiks garantijas, valstybės narės turės tą daryti, kaip tas bus padaryta, kokia valiuta bus padarytos garantijos. Aišku, naštos pasidalimas yra rimta problema. Jūs siūlote dėl indėlių dalytis našta dėl mažmeninių indėlių, dėl didmeninių indėlių. Kaip bus tas aišiningumas užtikrinimas, kokia pamatinė vertė bus, bus paimama toliau pelnas, pajamos, pajamas prieš po mokesčių, atskaičius nuostolius, atskaičius kreditinius nuostolius ar kaip kitaip. Taigi, tų klausimų daug, jie labai sudėtingi ir tai liudyje, kad mes turime turėti aiškiai poziciją dėl tokios krūvos pinigų, dėl kurios sprendžiame. Taigi, jeigu mes netinkamai priimsime sprendimus, tai visa priežiūros sistema tiesiog sugrius ir tokios, kokios ji yra dabar, nebeliks. Taigi, reiktų dabar bandyti sukurti e, šią priežiūros architektūrą ir pernelyg gaila būtų pražiopsoti šią progą. Sančias, jūs norite dėl bankų Prašom. Eh, Ačiū pirmininkė. Norėjau pasveikinti ponę Margajo su parengtų pranešimu. Aš manau, kad tai galės tapti puikiu modeliu ateičiai bendram sprend... teisės aktų prieimimui ir tokie dokumentai labai reikalingi, kadangi tuo met mm, Europos parlamentas gali aiškiai išsakyti savo poziciją kai Umberto Oikon pasakė, kad turi užsibriežti mm, plačius tikslus, jei nori būti realistas, tai aš manau, kad tai puikiai atspindi mūsų dabartinę situaciją. Ar norime, kad Europa būtų Europos lyderė finansinių paslaugų srityje? Mes turime turėti patikimą rinką ir tvarę ekonomiką. Visi tie elementai turi veikti kartu. Taigi mums reikalinga europinė priežiūros sistema kurios pagrindiniai elementai būtų aiškiai apibriežti ir paremti aiškiamis teisinėmis nuostatomis, laikantis Bazelio konvencijos dėl saugumo ir mokumo. Taigi, mums reikalingi aiškus principai. Antra. Reikia užtikrinti nuoseklumą ir išlumą. Turime užtikrinti pusiausvyrą tarp vidaus rinkos veikimo ir subsidiarumo principo taikymo. Aš kalbu ne vien tik tai apie viešai sektorių, bet ir apie finansinės įstaigas. Taip pat būtina užtikrinti pažangą, raidą ir šios sektoriaus europietiškumą. Ta sistema turi būti horizontaliaus pobūdžio, taip pat turi būti apimtos visos uh, institucijos, tai negali būti vien tik tai kažkokių stambesniųjų agentūrų ar institucijų uždaras klubas. Čia visos valdžios institucijos turi būti įtrauktos, ar jos būtų didesnės ar mažesnės. Ir bendros užduotis turi būti pasidalytos um, tarp jų, laikant, žiūrint ar tai nacionalinės procedūros, ar tai europinės. Uh, sistema turi būti integruota. Ir tarp makro ir mikro lygmenų priežiūros yra pernelyg daug skirtumų. Mes turime siekti didesnio integravimo lyg, laipsnio tarp o, įvairių institucijų. Ir be to sistema turi būti atsargi, apsaugoti nuo rizikos. Uh, techninis elementas yra teisės aktų rengimas yra svarbus, tačiau labai svarbu yra ir užtikrinti reikalingą apsaugą nuo rizikos. Mano manimu, tai būtų įmanoma susijęs makroekonominio lygio priežiūrą su ankstyvoju perspėjimu. Tik tai tai mums leistų užtikrinti tinkamą šios sistemos veikimą. Eina kalba apie sisteminę riziką, aišku, kad reikalingas e, globalus europinis požiūris šio klausimu mm, sisteminės rizikos agentūroje reikia įtraukti ankstyvojo perspėjimo elementą, bet taip pat nepamiršti ir o, to aspekto, kuomet veikla vykdoma per sieną, kad pers, ankstyvasis perspėjimas irgi veiktų per sieną. Reikia nepamiršti notifikavimo ir informacijos perdavimo įsipareigojimų kai eina kalba apie priežos institucijas, jos turi būti nepriklausomos, tai, taigi labai svarbu yra stiprinti šių institucijų nepriklausomumą. Ir nacionalinės institucijos taip pat, aišku, turės um, tam tikrus įgaliojimus, jie turi būti suvienodinti, nes iki šiol buvo pernelik skirtingi nacionalinių lygmenių priežiūra buvo iki šiol pernelik skirtinga. Taigi reikia suvienodinti tuos įgaliojimus, kad apsauga nuo rizikos būtų pakankama visur. Reikia užtikrinti, kad tokia apsaugos sistema išlaidų ne į nei, neprimestų kažkam iš išorės, kad tos e, visos išlaidos ir nuostoliai taip pat būtų įtraukti į bendrus paskaičiavimus. Negalima leisti taip, kad silpniausiai būtų palikti likimo valiai. Tai būtų tas pats, kaip, tarkim, sveikatos priežiūra būtų tokia, kur o, silpniausiams pacientams nebūtų suteikta jokia pagalba ir jie būtų palikti numirti. Tai čia yra tas pats, reikia galvoti ir apie, apie pažeidžiamiausias grandis. Aišku, kad eina kalba ne vien tik tai apie valstybių apsaugą bet eina kalba apie atitinkamus subjektus, jų e, ta apsauga skirta jiems ir aišku, reikia negalvoti vien tik tai apie stambiasis įstaigas, stambiosius bankus, reikia nepamiršti ir mažų įmonių. Taigi priežiūra turi būti europinė, kadangi mes gyvename europinėje erdvėje, o ne fragmentuotoje nacionalinėje sistemoje mes nenorime nei per daug centralizuotos, nei per daug fragmentuotos sistemos. Mes norime tinkamo lygmens centralizuotos sistemos, kuri leistų mums išbristi iš dabartinės krizės ir išvengti ateities krizių. Vartman Hall. Eh, eh, Ačiū pirmininkė. Eh, Aš norėčiau pasveikinti visą pranešėjų komandą jų darbas iš ties puikus. Aišku, kad yra skirtumų tarp pranešimų, tačiau raudonoji gyja yra labai aiški. Mes turime bendrą e, finansinių paslaugų europinę rinką, taigi mums reikalinga ir bendra priežos sistema. E, ši krizė labai aiškiai atvėrė visiems akis. E, pranešėjų komanda taip pat padarė išvadas iš to ir viena iš išvadų yra ta, kad jeigu norime dirbti tokiu būdu, turime užtikrinti, kad mokesčių mokėtojas e, neturėtų e, mokėti po to labai brangiai į valstybių narių biudžetą būtent dėl to, kas yra numatoma, nes tai turi būti europiniai veiksmai. Ir noriu pasakyti, kad nėra taip paprasta galbūt keliais žodžiais surašyti e, teisės aktus, tačiau aš manau, kad pranešėjai turi padaryti spaudimą tarybai, kad būtų einama reikiama kryptimi. Ir Europos parlamentas čia turi suvaidinti savo vaidmenį. E, ponas Gigold kalbėjo labai gražiai apie bendarbiavimą tarp šiaurės ir pietų. Tačiau mes taip pat norime, kad visas, visa tai, kas yra iš kairės ir iš dešinės, taip pat bendradarbiautų tarpusavį. Ir mes to tikimės iš ateities um, dėrybų. Mes tikimės, kad čia taryba tinkamai dirbs. Dabar norėčiau sutelkti dėmesį į keletą dalykų. Visų pirma, kompromisai bendrai. keletas dalykų, kas buvo pasakyta dėl įvairių procedūrų, dėl įvairių situacijų, kur taryba teigia, kad um, valstybės narės turi tarti paskutinį žodį. Mes, aš manau, vis tiek turime kažkaip tai Europos priežas instituciją sustiprinti ir užsitikrinti, kad mūsų žodis būtų labai svarus. Aš um, labai remiu tai, ką pranešiai pasakė dėl to, kad tos priežios institucijos turi turėti aštrius dantis. Kai mes turėsime reikiamą priežiūrą ir reikiamus techninius standartus, bus galima pasiekti to, ko mes norime. Dabar mm, dėl tų priemonių, kurios būtų priimamos pagal dešimtą straipsnį ypatingomis situacijomis, tikrai su, sutinku su tuo, ką Jūs pasakėte dėl sisteminės rizikos valdybos, tačiau mane neramina kai kurie aspektai. Ir kaip šešėlinė pranešėja, dėl vertybinių popierių rinkos institucijos, aš manau, kad čia pernelyg didelė galimybė yra bankiniam sektoriui dominuoti. Labai svarbu, kad ir kiti finansiniai sektoriai turėtų galimybę tarti savo žodį. Tai gal toks, tokia konkreti pastaba, o dabar trys jau platesnio pobūdžio. Um, pastebėjimai, čia kalbėčiau apie pono Gygal pranešimą. E, dėl vieno dalyko pritariu e, ponui Gygold, tai yra tas e, ta fiskalinė laisvė, apie ką jis kalba. Tarybos kompromise tai yra irgi traukta ir reformas sakė, kad mes galime tokiu būdu apsaugoti savo piliečius, bet gal čia labiau juk ne karalystė nori savo uh, Um, savus interesus apsaugoti per savo fiskalinės taisyklės. Iš tikrųjų, um, tai gal tik būdas jiem pasakyti, kad jie nenori įsipareigoti gyveninti europinę priežiūrą. Taigi aš sutinku su panu Gigalt, kad finansinė poveikio, punktai dėl finansinio poveikio turi būti griežtesni. Galbūt galėtumėm mes kreiptis į savo teisinės tarnybas ir išsiaiškinti, kas iš teisinio požiūrio taško yra privaloma, analizuodami sutarties nuostatas ir galimybės panaudoti sutarties nuostatas teisų gynimo atveju. Ir mm, aš norėčiau, kaip, kad, kad kaip parlamentas mes galėtumėm tos linijos laikytis. Bet yra keletas dalykų, dėl ko Nespinku su pono Gygal, tai pavyzdžiui būtų dėl kai kurių produktų uždraudimo, dėl konkrečių tam tikrų produktų uždraudimo. Ponas Gygol netgi dar toliau nužengia, kalba apie ESA galimybės prieiti prie nacionalinių priežos institucijų išteklių, jeigu reikalinga imtis tiesioginių priemonių. Tai gali turėti labai milžiniškų padarinių ir aš galvoju, galbūt čia jau ketinama nužengti per nelik toli. Tas pats būtų pasakytina apie tas procedūras Mm, kurios būtų taikinos pagal nuoseklų bendrijos taisyklių įgyvenimą. Aišku, reikalingos sankcijos, jeigu kažkurios taisyklės rekomendacijos, kurias skiria ESA. Europos priežas institucijų, e, institucija, jeigu jos nevykdomos, tai aišku reikalingos sankcijos, tačiau aš manau, kad reikalinga efektyvesnė sankcijų pritaikymo procedūra, nes man tikrai dar čia yra likę daug klaustukų ar tai, ką e, siūlote, būtų gera mintis. Ir pabaigai, pirmininkė, pritarčiau kolegoms, kad Europos parlamentas ir taryba turi būti vertinami kaip e, vienodo lygio partneriai, ne vien tik tai kalbant e, apie teisės aktų rengimą, bet ir apie jų įgyvenimą ir taip pat apie techninės nuostatas, kur aišku taryba uh, bandys um, savo pasilikti kaip galima daugiau įgaliojimų. Taigi mes turime užtikrinti, kad Europos parlamentas taip pat galėtų išsakyti savo balsą lygiomis teisėmis ir turime užtikrinti, kad mums informacija būtų pateikiama laiku. Taryba, man atrodo, per dažnai naudoja um, įvairias nuostatas dėl apeliacijų, dėl apskaudimo ir spaudimo panaudojimo. Mes turime to išvengti. Jasko. Toliau Mendes Devygo, EFKO pranešėjas. Manau, kad gal būtų visai naudinga, jeigu jam suteiktume žodį. Ačiū, ponė pirmininkė. Kai EFKO komitetas paprašė, kad aš parengčiau pranešimą apie tris makro ir mikro institucijas, pagalvojau, kad bus tas labai darbas sudėtingas. Nes taigi yra vienas iš ryškiausių parlamento teisės aktų, bet to jis yra labai sudėtingas. Ir komplikuotas tas darbas buvo. Nes aš mačiau, kaip teisės aktas rutuliojosi. Dėl Rozija pasiūlymai buvo tik minimumas, grinai pragmatiški pasiūlymai. Po to komisija e, atskiedė Lerozija pasiūlymus, o taryba dar labiau atskiedė komisijos pasiūlymus. Taigi e, parlamentas atrodė tik dar labiau švelnins tuos teisės aktus ir, maži, e, ir tuos pasiūlymus. Ir per tą procesą įsigaliojo Lisabonos sutartis, pasikeitė darbo principai. Nebūtinai čia bus bendra sprendimo prieimimo procedūra taikoma, bet dabar mes, atstovaujantys piliečius parlamentarai, galime e, turėti lygias teisės kaip ir taryba. Mes esame vienareikšmiai dabar. Ta pati e, turėtų turėti galvoje pranešėjai ir šešėliniai pranešėjai. Tačiau iš tiesų mano būkštavimai išsisklaidė, nes atrodo, kad jūs su viskuo sutinkat. Niekas nieko teoriškai skirtingo nesako. Vis tik sako, kad reikia nuseklaus požiūrio, reikia priežiūros, reikia europietiško pobūdžios priežiūros. priežiūros Viskas turi neperžengti sutarties rėmų, mes turim suteikti tam tikrus įgaliojimus priežiūros institucijams, mums nereikia tuščių žodžių. Tai aš šiandien girdėjau. Kitaip tariant, parlamento politinė reakcija į šį esminį teisės aktą, mano nuomonė, yra e, teisinga ir ją turėtume sekti jūs čia peržiūrėti skirtingų klausimų smulkesias detalės. EFKO komitete mes irgi tą darim. Parengėm nuomonės projektą su konkrečiais pasiūlymais dėl ataskaito apie sukčiavimą. Jūs tu apie tai turbūt žinote ir aš apie tai nebekalbėsiu. Tačiau aš manau, kad ekonomikos ir finansų reikalų komiteto politinis signalas parlamentui ir visuomeniai turi gyvybiškai svarbią reikšmę. Todėl aš reikalauju, kad visi laikytumėmės tos pačios pozicijos. Tai yra, turime komisijos pasiūlymą ir norime eiti toliau. Norime, kad šis dokumentas būtų, kad šis rytis būtų deramai reglamentuojama. Uh, Nesielkime taip kaip taryba, pasakykime, ką mes norim padaryti, kas mūsų nuomonė yra reikalinga Europai, kad atneštume naudos piliečiams ir Europos bendrovėms, kad Europos finansų sektorius laimėtų iš to. Tai yra mūsų pareiga. Taigi aš manau, kad galvojant apie mikro ir makro pranešimus, manau, kad e, e, jūs elgėtės teisingai. Ir čia, ponė pirmininkė, aš sustosiu. Tik pasakysiu laikykime toliau tos pačios pozicijos. Aš manau, kad, matau, kad čia yra siekiama konsensuso, aš matau, kad pasiūlymai yra didelė dalimi labai panašus. Mano nuomonė šis klausimas yra labai svarbus Europos parlamentui, kai mes dabar keičiame savo darbo principus. Tai yra puikus pavyzdys rodantis, kad mes galime dirbti kartu ir kartu priimti teisės aktus. Ačiū ponė Devygo. Dar net pusė kalbėtojų nepasisakė. Ir visi yra arba pranešė, arba šėlniai. Taigi turbūt įsivaizduojat, kokie žavus bus trialogai. Toliau ponas Bulman. Äh, Ačiū. Kaip socialistų ir demokratų koordinatorių šiame komitete, norėčiau savo frakcijos pranešėjus Devido ir Skinner pasveikinti, parengus puikius pranešimus, tačiau aišku noriu uh, padėkoti visiems pranešėjams ir prisijungti prie Wortman Call. Minčių, kad tai, kaip e, bandoma susidoroti su šia sudėtinga ir e, nelengva tema, yra išties pavyzdinis atvejs. Manyčiau, kad pasirinktas kelias suteikia mums e, gerų galimybių pasiekti savo tikslą. Aš Taigi keletas klausimų. Atsižvelgiant į e, tą besitęsančią finansinę krizę, reikia kelti e, tokius klausimus. Galime e, padaryti taip, kad nacionalinė valstybė sustiprėtų tiek, kad ji būtų veiksminga, arba mes galime sustiprinti Europą. Ir aš nebejoju koks yra atsakymas teisingas. Jeigu mes nenorime sugriauti vidaus rinkos, todėl reikia stiprios Europos. Taigi šią principinę mintimį turime vadovautis. Antra. Ir čia noriu pacituoti pono Skinnerį, jo tinkamo kontrolės ir pusiausviros sistemą. Europa gali kontroliuoti tinkamai tiek, kiek ji supranta nacionalinės rinkas ir nacionalinės įmonės Reikia galėti įsigilinti į visas smulkmenas. Kitu atveju Europa tik uh, uh, susilpnės. Na, pavyzdys, kuris gal atrodys jums kiek uh, perlenktas, bet manyčiau svarbus. Taigi, uh, užtikrinimo fondas, pagalbos fondas, būtinybė kurti europinius fondus. Apie tai buvo daug kalbėta. Jeigu mes galų gale atsidurtumėme padėtyje, kurioje gerai veikia, veikia finansiniai institutai, kaip kad mano gimtinėje e, taupimo kasos ir panašiai, taigi tie institutai turės paukoti savo sukauptas lėšas, kad padengtų e, įmonės, kurios prisėmė beprecedentę riziką, kurios prastai dirbo, kurių uh, saugumo sistemos, rizikos mažinimo sistemos buvo prastos, kurie nepaisė klientų interesų, mes padarytume Europai meškos paslaugą. Taigi teisingai, kaip ponas Prezedo sako, kad mums reikia diferencijuoto e, kiekvieno rinkos veikėjo traktavimo, taigi daugiau integracijos, bet mažiau centralizacijos. Mes E, turime sugebėti apriepti tuos du skirtingus aspektus, sukurti daugiau Europos, bet užtikrinti geresnį reglamentavimą toms institucijoms, kurios, tiems institucijoms, kurie veikia daugiausia nacionaliniu lygmeniu. Reiktų atskirti tą riziką pagal įmonės, pagal jų veiklos pobūdį. Tai yra geras pasiūlymas. Manau, kad e, tai padėtų išspręsti tuos prieštaravimus, kurie egzistuoja dabartiniuose pranešimo formuose, kadangi esu dar ir šešėlinis pranešėjas dėl europinių rizikų valdybos, dėl sisteminės rizikos valdybos. Noriu pasveikinti poną Gulach su geru pranešimu rizikos valdybos e, po, su rizikos valdyba susiję pavojai yra išspręsti, turėsime geresnį reglamentavimą, ypač ką reiks daryti su pirkėjais, su naudotojais, kaip juos reik integruoti, kaip reiks integruoti e, suinteresuotas pusės, kurie mm, nepriklauso centriniams bankams. Manyčiau, kad reikia stebėti visas, visus finansus, finansų institutus. Tai yra teisingas požiūrius. Taip pat norėčiau pritarti minčiai, kad mums reikia dinamiškai kurti europinę priežiūros taisyklę su peržiūros nuostata bei užtikrinti tinkamai demokratinę kontrolę per Europos parlamentą. Viskam, visam šitam aš pritariu, bet yra tam tikrų dviejonių dėl to, kas turės paskelbti įspėjimą, reiks daugiau laiko investuoti į tą klausimą, tikrai negalima palikti abejonių dėl to, kas turi tarti paskutinį žodį, kas turi paskelbti pavojų, taip pat reikia e, padirbėti ties mikro ir makro lygmenimis, ypač kad mikro lygmo galėtų pasinaudoti visų potencialų, jeigu žvelgia tą galimybę arba jeigu pamato pavojų. Aišku, esu pasirengęs bendradarbiauti ir galiu pasidžiaugti, kad žengėme teisingų kelių. Jan Epping. Ačiū, Jan Epping. Dank u wel, eh, mevrouw de voorzitter. Zitster, sorry. Ačiū, ponė pirmininkė. Keletą klausimų turiu dėl pono Gular pranešimo. Dėl Europos sisteminės rizikos valdybos veiklos. Aš sveikinu e, šį e, pasirinkimą ir smagu, kad yra nuspręsta kurti tokią sistemą, kuri būtų pagrista ECB veikla. Manau, kad ECB bus ta institucija, kuri krizės atveju galės aiškiau apibriežti, ką galima daryti. Junktinėse Amerikos valstijose dabar yra diskutuojama, ar jos galėtų tą patį padaryti. Jie mano, kad federalinis e, rezervų bankas turėtų būti centrinis ramsis tokiais atvejais. E, žinau, kad dabar tokie pasiūlymai pralaimėjo Junktinėse Amerikos valstijose, rodos ten bus sukurtas tam tikras reguliuotojų organas ar valdyba. Uh, tai nebus e, tas pats, kas pas mus, tai nebus Europos federalinio banko pagrindų sukurta institucija. Reikėtų pagalvoti, kaip ta sistema galėtų būti suderinama. Ta sistema turi būti pritaikyta prie visų kitų institucijų, negalima e, dirbti, sav, egzistuoti tam, kad egzistuotų. Čia aš manau, galimybė atsiveria labai daug. Jeigu į bendrąją valdybą pateks 67 nariai, tai ir tai bus į labai didelę. O dar pagalvokime apie ekspertus, kurie ten atvyks į valdomosius e, valdymo komitetą, į kitas institucijas. Devyni ekspertai dirbs e, konsultacinėje akademinėje taryboje. Daugiau negu 70 žmonių dirbs. Taigi reikėtų labai atsargiai dirbti, stengiantis išvengti problemų, stengiantis išvengti perteklinės biurokratijos. Aš dar skaitau pono Polsono knygą buvusio Junktinio Amerikos valstybių finansų ministro knyga. Knyga vadinasi On the Brink ant ribos. Ir sakoma, kad per trumpą laiko tarpą gali vykti daugybė įvairiausių dalykų. Sistemų valdytojai turi būti atsakingi už sprendimų radimą. Tačiau ne joks bankas negali pasakyti finansų ministerijai, kad egzistuoja sisteminė rizika ir dabar stenkite susidoroti. Kai viskas iškils į paviršių, paaiškės, kad e, parduodama labai daug skolinto turto ir e, visa tai gali vykti per vieną savaitgalį. O bus sėdima daugybė ilgų posėdžių, bus klausomas įvairiausių konsultacijų ir iki to laiko banko nei kvapo nebeliks. Taip veikia ekonominė sistema. Sistema turi būti lanksti ir greitai reaguojanti. Pažvelkime į Deutsche Bank sistemą arba Barclays Bank. Pažvelkime į tų bankų darbo mastus. Jūs susidursite su rimtais sunkumais, jeigu greitai nereaguosite krizėje, kuri yra pakankamai rimta. Manau, kad tokia sistema, kokia čia siūloma, galės greitai sureaguoti. Man tik tai sunkumų iškyla dėl formuotės mokslinis ar akademinis komitetas kas yra šiais laikais mokslinis komitetas. Kai aš mokiausi, buvo sakoma, kad ekonomika yra tikslusis mokslas. Pastaraisiais metais aš supratau, kad taip tikrai nėra. Taigi mokslinis pats terminas, kaži ar čia gali būti naudojamas, jis nėra aiškiai apibrieštas. Aš žinau, kad su tuo gali būti susiję daugybė įvairiausių nesusipratimų ir klaidų. Gal prancūziškai tas terminas kitokią reikšmę turi. Dėl įgaliojimų dėl rekomendacijų ir įspėjimų. Aš manau, kad ši stebėjimo valdyba turės labai daug ir plačių įgaliojimų. Ji galės teikti įspėjimus, rekomendacijas, bet gali kilti klausimas. Ar tokiai valdybai nereikėtų dar labiau sustiprinti galiojimus per trumpą laiko tarpą, kad ji galėtų geriau dirbti? Pažvelkime, kaip e, šios institucijos ir trijų pagrindinių institucijų įgaliojimai yra paskirstyti. Skirstumai yra labai dideli. Visos trys institucijos turi įgaliojimą priimti sprendimus ir greitai veikti. Europos sisteminės rizikos valdyba tokio įgaliojimų neturi. Taigi turėsime įvertinti, kuo skiriasi e, Europos sisteminės rizikos valdyba ir tos trys institucijos. Mes turime rasti galimybių suteikti, leisti tą instituciją greitai priimti sprendimus. Be abejo, ji pirmiausia turi būti traktuojama kaip juridinis asmuo. Jeigu ji bus juridinis asmuo, ji turės turėti savo tam tikrus akcininkus, veikėjus, kurie turės priimti sprendimus. Aš Aš manau, kad šiame pranešime yra išduodama, pateikiama rekomendacija, kad pati valdyba nuspręs, ar jos veikla yra konfidenciali ar ne. Konsultuojame dalyje apie tai kalbama. Čia dar kartą sakoma, kad Europos parlamentas ir kitos ES institucijos turės būti informuojamos, jeigu rekomendacija bus teikiama. Vadinasi, Europos parlamentas ir kitos institucijos turės gauti informaciją, jeigu ta rekomendacija net bus konfidenciali turime rekomendaciją, kuri išaiškina konfidencialius dalykus, bet ji yra išplatinama visoms ES institucijoms ir jose dirbantiems žmonėms. Labai lengva bus informacijai nutekėti. Ir aš manau, kad tą dieną bankai irgi bus nušluoti nuo žemės paviršiaus, apie kuriuos informacija bus. Taigi praktiškai reikia išsiaiškinti, kas iš tikrųjų yra konfidencialumas dideliam bankui, draudimo įmoniai ar pensijų fondui konfidencialumas yra gyvybiškai svarbus. Jeigu jis nebus užtikrintas, e, problemai iškilus, jis grei, tokia institucija greitai išnyks. Dėl atsiskaitimo. Kas dviejus metus reiktų teikti taskas. Aš nežinau, ar ta sistema veiks ar ne. Mes dabar tik kuriam sistemą. Jeigu, sakykime, mašina yra konstruojama. Tai nieks nežino, ar ji pasiteisins, kol nėra, ji nėra pradėta naudoti, nors kartais jų yra pagaminami tūkstančiai ir milijonai. Rizikos vertinimo sistema pati savaime yra susijusi su tam tikra rizika. Todėl aš skatinčiau, kad peržiūros straipsnis būtų sumažintas iki dviejų metų. Jeigu kas nors nepasiteisina, mes turėtume rasti galimybių įsikišti tos sistemos veikimą kuo greičiau, kol sistema dar nesužlugo. Um, Ačiū. Toliau Pablo Pitikan. Gracias, señora prezidenta. Ačiū, ponė pirmininkė. Manau, kad niekas neprieštarauja minčiai, jog reikia atsižvelgti finansinės krizės pasiekmes ir į tai, kad dabartinė priežiūros sistema nefunkcionavo taip kaip reikia. Dabar mūsų atsakomybėje yra rasti tuos sprendimus, kurių piliečiai iš mūsų tikisi. Galiu pritarti daugumai išsakytų minčių. Turėtumėme labai aiškiai pasakyti, jog norime eiti toliau negu siūlo komisija ir taryba. Pritariu vienam iš kalbėtojų, kuris kalbėjo, jog turime būti ambicingi pranešimas apie draudimą ir profesinių pensijų instituciją bei pono Margalijo dokumentas suteikia galimybę priimti ambicingus sprendimus bei leis užkirsti kelią panašių krizių kaip dabartinė pasikartojimui. Taip pat mes e, įtvirtiname europinę ta, ta, europinį lygmenį. Tikrai negalima leisti, kad e, būtų toks dabartinis susiskaldimas tęsiamas. Mums reikia e, pakeisti dabartinę sistemą, kuri nesugebėjo užkirsti kelio bankrotams. Mes turime galėti reaguoti į krizę, negalime pasiūlyti išsaugoti dabartinės sistemos su nedideliais pakeitimais. Mums reikia priežiūros institucijos, kuri turi realių įgaliojimų ir kuri pirmiausia e, vei, turi galimybę priimti privalomas, privalomus sprendimus, jeigu nesusitarė uh, nacionalinės priežiūros institucijas. Jie turi būti tiesiogiai atsakinga už finansinių institutų priežiūrą, jei jie kelia grėsmę e, finansiniam stabilumui. Taigi jie turi funkcionuoti virš nacionalinių institucijų, e, kurios savo ruoštų gautų, kuriams savo ruoštų būtų deleguotos kažkokios funkcijos. Taip pat institucija uh, turėtų turėti galimybę priimti sprendimus dėl uh, tų atvejų, kai yra situacija susijusi su europiniais teisės aktais, taip pat jų turi galėti paskelbti suderintas teisės normas bei sukurti bendrą įgyvenimo erdvę. Būtina apsaugoti investuotojus bei indėlininkus Europos Sąjungoje. Naujoji sistema turi e, savie turėti mechanizmą, kuris reaguotų į krizės. Tai turėtų būti fondas apsaugotis indėlininkus bei investuotojus, kaip Jose Margalijo kalbėjo. Taigi į sunkumus patekusių institutų indėlininkai turėtų būti apsaugoti. Tai yra svarbus klausimai. Aišku, kritikos neišvengsime. Kai kurie mano, gal kad pasiūlymai eina pernelyg toli, bet sunkios problemos reikalauja sunkių sprendimų. Mes bandome sukurti europinį sprendimą, todėl turime būti ambicingi bei nedvėjoti. Ačiū. Dar daug žmonių nori pasakyti. Teller, uh, Mrs. Lulling, uh, Mr. Lambert, Mr. Smith and Mr. Tremosa, who wants to come back, I imagine. Ir, ir kaip nori ponas paskutinis, kurį paminėjau, sugrįžti dėl Omnibus 1. Na, pranešėjams apibendrinti gal laiko nepakaks, kaip įprasta daryti pabaigoje. Ponas Kliūt, taip, Jurgenai, Žodis jums, prašom. Daug buvo pasakyta, nebūtina kartoti. Keletą aspektų norėčiau pabrėžti, jie mano bei mūsų frakcijos nuomonė yra svarbus. Ir džiugu, kad norime sustiprinti banko finansinių institutų priežiūrą, tai yra adekvatus atsakymas į krizę. Uh, reitingų agentūrų e, vaidmens pakeitimas yra labai e, protingas sprendimas. Tikimės, jog tokiu būdu bus e, sumažinta rizika. Aišku, turime kai ką ir pakritikuoti. Taigi mes manome, kad priežiūros institucijų susiskaldimas kelia problemų, tie sunkumai buvo jau įvardinti, bet norėčiau dar kartą pabrėžti mūsų poziciją, jog dabartinė situacija yra visiškai nepatenkinama dėl skaidrumo. Mūsų nuomonė šis aspektas būtų labai svarbus, reikia kaip, kiek įmanoma didžiausią skaidrumą užtikrinti, taigi e, reiktų kaip įmanoma prabūti paslapčių galimybę neatskleiti informacijos e, įmonė turi žinoti, visuomenė turi žinoti, atsiprašau, kas e, yra nuspręsta įvairiausiuose komitetuose, ypač jeigu tie sprendimai turi didelį poveikį, kas dar nebuvo paminėta, būtent valdymo valdyba e, Europos sisteminės rizikos yra pernelyg joje daug administracijos atstovų, ten reiktų pasitelkti išorės ekspertus, gal, gal reikėtų įtraukti profsąjungas, vartotojų teisų gynėjų, susivienijimus ar panašaus lygios suinteresuotas pusės, kol kas labai vienašališkas atstovavimas. Kitas trūkamas tai, kad EP turėtų galėti daug plačiau pasisakyti daugeliu klausimų, mes kompetencijų išplėtimą pasveikytumėme, kadangi dar daug žmonių nori pasisakyti, aš baigsiu savo pasisakymą. Ačiū, Dženė Pitela, prašom. Grazie, prezidente. Abbiamo... Ačiū, pirmininkė. Išklausėme septynių kolegų pranešėjų pasisakymų. Jie ir iš skirtingų vietovių, ir iš skirtingų politinių stovyklų, tačiau bendra kryptis yra vieninga. Taigi labai svarbu, kad ta harmonija išliktų, nes mūsų bendras tikslas yra užsitikrinti, kad būtumėm lygus įstatym, bendro įstatymo prieimimo procese. Man atrodo, kad taryba gan paviršutiniškai gynė savo pozicijas ir mes turime aiškiai išsakyti savo poziciją. Dabar dėl pono Gigold e, teksto, man atrodo, jis nuoseklus, aiškus ir čia Tikrai jis bando sudėlioti visą tai, ką taryba išmėtė, išbarstė. Man atrodo, niekas nepaminėjo administravimo valdybos. Ir aš noriu sugrįžti prie tos minties. Tai yra trečio lygmens institucijos, jas turėtų pakeisti nacionalinės reguliavimo institucijos pagal tarybos planus, bet tačiau tai netitinka mūsų reformų planų. Komitetas anksčiau stengiasi užtikrinti, kad reguliavimo institucijų lygmenyje būtų daugiau federatyvinės dvasios. Mm. Be to, reikia užtikrinti, kad žmonės, kurie dirbs tose institucijose, būtų drąsus, nebūtų saistomi nacionalinių interesų ir nebijotų nuo jų atsiriboti. Toliau, aš sakyčiau pranešėm, kad reikėtų išplėsti taikymos rytis, tas pasakytina ir apie akcininkų teisų direktyvą. Uh, ir, ir, ir Omnibus 1. Turėčiau omenyje taip pat. Be to komisija, mano manimu, turėtų imtis iniciatyvos, ypač kai nekalba apie ypatingas skubės situacijas. Toliau 12 straipsnio penkta dalis, man atrodo, labai svarbu numatyti finansinės apsaugos, aišku, pagrindą. E, Ir čia reik, kalbama apie fondą, tačiau kam būtų skirtas tas fondas? Ar klientams, ar institucijoms? Toliau šimtasis pakeitimas, kurio tikslas yra ištaisyti problemą, kur apibrėžimas yra pernelyg silpnas. Čia būtent kalbama apie saugiklių nuostatą. Man atrodo, jis šito turėtų būti išmesta iš teksto, nes čia tikrai tos e, ypatingų situacijų priemonės nieko visiškai nekenkia valstybių narių e, finansiniam suverenumui. Aš taip pat esu vienas iš tų, kas dažnai kalba apie išvesnius produktus ir parlamente, ir, ir Komisija, komisijoje taip pat labai daug dirbama e, išvestinių produktų klausimų. Ir aš manau, kad čia mes, o, o ne nacionalinės valdžios institucijos turėtų tarti galtinį žodį. Astrid. Ačiū pirmininkė. Aš kalbėsiu kaip e, šešėlinė pranešėja nuo mūsų frakcijos dėl sisteminės rizikos. Uh, Noriu atsiprašyti ponios Goler, pranešėjos. Aš turėjau išeiti balsuoti moterų teisių komitete dėl labai prieštaringo komi... pranešimo dėl motinystės apsaugos, todėl negalėjau būti diskusijose čia, bet noriu um, patikinti visus vyrus, kad čia iš tikrųjų eina kalba apie um, dauginimąsi. Ir iš tikrųjų, čia pažangos yra daug pasiekta. Taigi, noriu visų pirma padėkoti O pranešėjams, nes jų darbas tikrai labai vaisingas ir svarbus, ypač um, paniai Gular tikrai labai uh, džiaugiausi galimybę bendarbiauti su jumis ir kaip ir kiti šešėliniai pranešėjai, manau, pasakys tą patį, tikrai labai puikiai suradome kompromisus ir sisteminės rizikos. Valdyba yra labai svarbus ramstis finansinės priežiūros sistemą Europoje. Ypač kai eina kalba apie makroekonominio lygio e, rizikos e, priežiūros priemonės. Diskusijos baigtos. Man atrodo, kad niekas tikrai neginčijo to, kad reikia įkurti tokią naują struktūrą, kuri užtikrintų šią priežiūrą, tai yra tai, kaip numatė Lerozier grupė. Dabar diskusijos jau turėtų sutelkti dėmesį į tai, kaip tai padaryti, kad toks komitetas geriausiai įvykdytų tą užduotį, kuri būtų jam pavesta. Kaip užtikrinti, kad toks komitetas um, kasdieninėme darbe uh, dirbtų kaip galima efektyviau. Dabar Gal aš dar negalėčiau apsispręsti dėl konkrečių sprendimų, nes labai reikia pasverti dar visus už ir prieš, ką pranešėjas siūlo. Tačiau aš manau, kad bendrai vertinant, galima būtų pasakyti, kad prieš perinant prie detalių, visų pirma, reikėtų išdiskutuoti principus. Ir a priori aš pirmenybę teikčiau, kalbant apie tokio komiteto sandarą, uh, pirmenybę teikčiau kažkam tokio kad nebūtų pernelik plati ta institucija, kad nebūtų kažkoks tai biurokratinis monstras, kai kurį įtrauktumėm visus, kas tik tai pareikš norą dalyvauti, kad realiai sukurtoji struktūra turėtų galimybę veikti. Svarbu kad nesukurtumėm ir monolitinio komiteto, kuris būtų sudarytas tik tai iš tokių asmenų, kurie visi mąstytų vienodai. Labai svarbu kad viso finansinio sektoriaus specialistai galėtų išsakyti savo pozicijas tokioje struktūroje, tačiau nepamestami iš akių esminio dalyko, kad eina kalba apie Europos sisteminės rizikos valdybą, kuri turi veikti efektyviai tam, kad galėtų parengti pačias geriausias rekomendacijas. Tai, mano manimu, yra pagrindinis uždavinys ir gera valdysena turi būti užtikrinta. Antras klausimas yra dėl Europos centrinio banko vaidmens ir Europos centrinių bankų sistemos vaidmens, tai e, Lerozier e, sukurta sistema. Čia e, priežiūra yra labai decentralizuota. Trys naujai kūriamos institucijos dirbs kartu su nacionalinėmis priežos institucijomis ir makroekonomikos lygio rizikos priežos institucija daug pasirinkimo galimybių palieka Europos centriniam bankui. Ar tai yra pagrysta? Aš sąžiningai turiu pasakyti, manau, kad taip. Europos centrinis bankas, reikia pripažinti, o, per tiek daug metų labai išaugo ir sustiprėjo ir ypač per tuos e, riziko, e, krizės metus. Ir e, ponas Trišė tikrai puikiai vadovavo tam darbui. Aš, na, nesu tokia garantuota dėl to, kas po to užims jo postą. Tačiau aš manau, kad tikrai Europos centrinis bankas uh, parodė, jog jis puikiai galėtų įvykti ir kitas misijas ateityje ir padaryti tai tikrai puikiai. Tai yra institucija, kuri um, įrodė savo profesionalumą. Tai yra tokia institucija kaip Europos centrinis bankas tikrai nusipelno mūsų pasitikėjimo ir aš manau, tai turi būti pasakyta visiškai aiškiai. Tačiau Europos centriniam bankui suteikiamas centrinis vaidmuo taip pat pateisinamas ir dėl to, kad jisai atlieka integruojamą į vaidmenį, kai eina kalba apie nacionalinio ligmens įvairias struktūras ir institucijas. Taigi aš tikiuosi, kad ta sistema, kurią mes sukursime, bus tinkama įveikti ateities iššūkius. Uh, Ir manau, kad e, rytojaus priežos sistema neapsiribos vien tik tai pačiais paprasčiausiais mechanizmais. Mes turime ant tvirto pagrindo kurti šias struktūras ir um, Europos centrinio banko vaidmuo yra labai svarbus ir aš manau, kad mes turėtumėm čia dar pamastyti šiais klausimais. Pone Gulertio iškėlė tam tikrų pasiūlymų dėl mm, Europos sisteminės rizikos valdybos pirmininko, kuris būtų Europos centrinio banko pir, vadovas. Kodėlgi ne, galima galvoti apie tokią galimybę, tačiau aš manau, kad įmanomi ir kitokie variantai. Aš pasirengusi su, su diskutuoti su kitais kolegomis ir kitais šešiliniais pranešėjais šiais klausimais. Bet bendrai e, kalbant apie e, šį tekstą ir kitus tekstus, kuriais siekiama apibriežti e, finansinę priežą ES, aš manau, kad būtų galima dar žengti tolyn nei, daug toliau nei taryba padarė. Ta sistema, kurią mes kūrėme, be jokių abejonių turės evoliucionuoti, aukti ateityje. Aišku, kad mm, po, vyks ir platesnė integracija ir todėl uh, aišku, kad ir mūsų tekstai ateityje kis, nes jie nebus iškalti akmenyje. Filip uh, Lambert. Filip Lambert. Ačiū, ponė pirmininkė. Trys punktai. Atsakysiu Viki apie tai, ar reikia pranešėjams gerai pažinti rinkas ir taip turėtume prašyti nacionalinių reguliuotojų e, dirbti su tuo centru. Rinkoms to reikia, tačiau gal nelabai smarkiai. Štai ką noriu pasakyti. Aš esu iš mažos šalies, kur visi kaimynus pažįstam. Taip pat ir reguliuotojas, jis pažįsta visus bankininkistės sektoriui. Ir vis tik niekas nepastebėjo, kad kažkas Fortis bankė vyksta. Taigi mes turim sisteminį e, poveikį ir sisteminę riziką bankuose, nors bankas gal ir nebuvo labai didelis. Reguliuotojas nosies nuo banko netitraukė, bet vis tik nematė, kas vyksta. Bet jis, jeigu ir matė, turbūt būtų nieko nedaręs, nes ten jo geri draugai dirba. Reikia per atstumą vertinti padėtį. Aš esu iš, dėlė, iš didelės e, tarptautinės audito įmonės, kur žmonės vienas kito nepažįsta ir kur žmonės tokių auditorių bijo. Mes turim bijoti policijos ir mes jų bijom. Čia auditoriai tampa policininkais. Nereikia siekti kažkokių artimų e, kontroliavimo institucijų, nes tokiu būdu vos nekraujomų iš atsiranda ir žmonės pradeda bijoti elgtis ar imtis kokiu tai priemoniu. Žinoma, e, tas centras kontroliavimo yra dabar nacionaliniu lygiu, bet manau, kad vis tik reikėtų šiek tiek atsitraukti, tam tikrą atstumą išlaikyti. Uh, E, sukurti tarptautinę sistemą, europinę sistemą. Sveikas atstumas turi egzistuoti tarp stebėtojų ir kontroliuotojų bei stebėjamųjų ir kontroliuojamųjų. Kitas dalykas. Klausimas susijęs su produktų uždraudimu. Čia iškils du prieštaravimai. Vienas bus, kam reikėtų drausti, nes tokiu būdu mes pažabojame veikėjų laisvę. Pažiūrėkite maisto grandinę. Pažiūrėkite chemikalų sistemą ten draužime produktus. Kodėl? Todėl, kad nenorime, kad vartotojai nuodus vartotų. O dabar žinome, kad yra nuodingi toksiški finansiniai produktai, tai kodėlgi jų neuždraudus. Nematau čia nieko blogo. Antras mano būkštavimas ir argumentas yra susijęs su tuo, kad kai kas sako, jog reikia finansinio kūrybiškumo, nes tai padeda rinkai gerai funkcionuoti. Aš manau, kad mes visi esam girdėję tą argumentą šimtus kartų. Ir aš norėčiau paklausti kiekvieno mūsų, ar esame kada nors gavę faktinių įrodymų, kad tas teiginys yra teisingas. Aš asmeniškai ne. Už šio pareiškimo, kad kūrybiškumas padeda rinkai gerai funkcionuoti, visuomet nebėra paaiškinimo, trūksta antro sakinio, trečio ir ketvirto. Tai rodo, kad neturime įrodymų, jog tam tikri produktai vietoj to, kad palengvintų rinkos funkcionavimą, iš tikrųjų greuna rinkų galimybės gerai veikti. Todėl, jeigu norime sukurti politiką pagrįstą faktais, tai pirmiausia turime tuos faktus išnagrinėti, o paskui reikalauti reikėtų uh, uždrausti tam tikrus produktus. Tarp kitko, kai kalbame su bankininkais, jie pripažįsta, kad jie anksčiau net nesuprasdavo, ką parduoda. Taigi, jeigu norim, kad kontrolė ir stebėjimas pasiteisintų, negalime uh, E, reikalauti, kad kontroliuotojai suprastų produktus, kurių nesupranta patys pardavėjai. Todėl, jeigu norim, kad kontrolė ir stebėjimas pasiteisintų, turime uždrausti tam tikrus produktus. Dar vienas momentas. Reikia daugiau dėmesio skirti procesui. Jūs veikia labai teisingai pastebėjote. Kaip užtikrinsime teisinę atskaitomybę? Parlamento dėmesį norėčiau atkreipti į telekomo e, paketą ir 138 pakeitimą. Tada irgi labai didelė parlamento dauguma jam pritarė. Manau, kad dėl griežtos kontrolės e, tokį pat rezultatą pasiektume, irgi dauguma pritars. Prisiminkime 138 pakeitimą, kuriam pritarė didžioji dalis parlamento, ar 88 procentai teisiškai buvo nesveikas Aš nenoriu, kad būtų sukurta daugybė pranešimų, kurie galiausiai neatlaikys teisinio išbandymo. Tada parlamentas kvailai atrodo tarybos akise. Ir dabar, kai mes einame link konflikto su taryba, paskatinčiau visus parlamentarus pasinaudoti teisės tarnybomis ir kitais E, žmonėmis, kurie galėtų padėti, kad šis pranešimas būtų teisiškai atsparus ir atlaikytų tarybos bandymus jį pakeisti. Tai yra reikalinga, jeigu mes nenorim e, apsikvailinti. Ole Schmidt. Ole Schmidt. You, uh... Ačiū pirmininkė. Nuo pat pradžios aš rėmiau 138 pakeitimą. Ir aš žinau, kad pabaiga mums pavyko pasiekti labai teisingą kompromisą. Per rinkimus visoje Europoje tai buvo labai geras argumentas mums. Reikia pripažinti, kad kai kurie mūsų pasiūlymai visuomet bus laikomi nelegaliais kai kurių tarnybų. Manau, kad jūsų pasisakymas buvo gana keistas. Manau, kad šis uždavinys yra milžiniškas diskusija dabar bus ilga. Aš nuo 99 metų parlamente dirbu. Ir galiu pasakyti, kad pranešėjas šiuo atveju parengė puikų dokumentą. Pagalvokime apie kolegas, kurie jau anksčiau šią temą nagrinėjo, kai kai kurie mūsų nelabai apie egzist žinojome. Iki Vandenburg, kiek suprantu, 99-2000 metais į tą temą pradėjo nagrinėti. Paskui kolega iš liberalų frakcijos praeitoje kadencijoje E, svarstė šią, tą pačią temą. Turėtume gerbti juos. Jie nuo pat pradžių numatė, kad tokios problemos užaštrės. Aš labai aktyviai pasisakau už skaidrumą, be bejonės. Ir be bejonės turime būti skaidrus ir atsargus. Aš nesipriešinu tam, ką jūs siūlote, bet manau, kad reikėtų šiek tiek labiau išaiškinti savo pasiūlymą. Kartais skaidrumas gali duoti priešingų ir ne, ne, nu, negerų rezultatų. Jis gali atskleisti informaciją, kurios nereikia atskleisti. Labai slaptą informaciją. Toks skaidrumas gali pakenkti bendrovėms ir net valstybėms. Aš nemanau, kad reikėtų sukurti sistemą, kuri sukeltų pavojų tam tikroms pramonės šakoms ar įmonėms. Pone Epping sakė, kad e, reikia saugotis informacijos nutekėjimo ją perdudant. Aš norėčiau išgirsti, ką jūs apie tai galvojat. Aš manau, kad e, gali būti padaryta žalos, jeigu informacija nutekės. ES yra mažų valstybių. Ten tos sisteminės rizikos industrija nėra labai plati bet jas gali būti nusitaikyta vienu ar kitu atveju. Pavyzdžių rastume nesenoje praeitie. Stabilumo fondas. Manau, kad būtų naudinga jų panaudojimo galimybės panagrinėti, bet be abejonės mes vertinsime poveikį vienaip ar kitaip. Manau, kad būtų neišmintinga tiesiog aklai viską atmesti ir sakyti, kad mums ta tema nepriklauso. Vienu ar kitu atveju e, šios problemos iškils, todėl reikėtų joms pasirenkti parlamente. Dėl Lamberto minties apie produktų uždraudimą. Jūs žinot mano argumentus, jis išėjo dabar dėja. Turbūt geriausia išeitis. <laughs> Net ir besėdi. <laughs> Atsiprašau, jūs persidoti kitą vietą, aš jūsų nepastebėjau. Visi, kas e, liberalams pritarė, mane džiugina. Ir aš esu patenkintas to, ką jūs pasakėt. Bet jūsų argumentą išsakyti netaip jau paprasta. Jeigu nesupranti, koks tas produktas ir kaip galima jį uždrausti, reikia lankščiau vertinti situaciją. Kitaip atsiras ES draudimų institucija, kuri kiekvieną savaitę kažką uždraus. Man atrodo. Aš bandau painterpretuoti tai, ką jūs pasakėte ir ką jūsų pasakymas gali reikšti. Mes dabar kalbame apie finansinių produktų uždraudimą. Pone Lambertai, jūs jau pasisakėt. Aš nesakau, kad esu prieš visą reglamentą ir prieš visus jūsų pasiūlymus. Ir aš noriu, manau, kad jums reikėtų išklausyti. Problemų yra. Išsutvarkom vieną sektorių, perinam prie kito sektoriaus. Darbas niekada nesibaigs. Reikia išnagrinėti kiekvieną produktą ir žiūrėti, ar jis yra rizikingas, ar jį reikia uždrausti ar ne. Vartotojai ateis pas jūs ir sakys, uždrauskit tą produktą, nes man jis blogas. O aš esu investuotojas, privatus investuotojas. Kiekvieną savaitę ir kiekvieną mėnesį aš investuoju. Man reikia turėti galimybę pasikliauti produktais ir konsultacijomis, kurias aš gaunu. Tai yra mano vartotojo atsakomybė. Aš e, nesakau, kad nereikia reglamentų ir vartotojų apsaugos. Aš esu už tai labai tvirtai. Ir taip pat aš esu už žmonių finansinio išsilavinimo gerinimą. Aš pat savo šalyje tą labai dariau. Tačiau nereikia siekti kažkokio protekcionizmo ar draudimo. Kai jūs sakot uždrausti produktą, jūs net nežinot, kokį produktą uždrausime. Ir tada galim labai komplikuotoje situacijoje atsidurti pasiūlymų yra pateikta. Sakoma, kad kažkoks kokybės štampas turėtų būti uždedamas, sakant, kad ES institucijos patvirtina, jog ši kokybė yra tokia, kokia turėtų būti. Ir tas produktas yra paženklintas kaip geras europiečius. Bet kaži, ar tai būtų labai išmintinga elgtis? Labai sudėtinga būtų. Aš nesakau, kad jūs esat visiškai neteisus. Jūs, kaip ir aš, esate liberalas. Kiekvienas pasisakymas turi išminties grūdą. Bet baigdamas galėčiau pabrėžti, kad mūsų laukia milžiniškas uždavinys ir gerbiamas pranešėjai atliko puikų darbą. Ir aš tikiuosi, kad mes čia sėdinti salės gale, ne šešėliniai ir ne kiti pranešėjai, galime dalyvauti toje diskusijoje. Ačiū. Have, uh, uh... Dabar Ramon Tremozo dar kartą jūs pasisakysite kaip kažkurio iš pranešimų šešėlinis pranešėjas. Ačiū. man reikės vienos minutės dėl Europos bankininkystės institucijos. Pirmiausia, reiktų pasveikinti pranešėją su atliktų darbų ir už parodytą proeuropietišką požiūrį. Akivaizdu, kad jis nori kovoti su finansinių institucijų priežiūros trūkumu bei supranta būtinybę turėti mechanizmus, kurie tinkamai užtikrins priežiūros funkcionavimą. Panašus dalykai jau nekarta buvo parlamento darbo tvarkėje. Šis pranešimas yra geras, mes norime pagerinti priežiūrą nepakenkiant sektoriui. Taip pat norima sukurti e, o, tokią instituciją, kuri galėtų pakeisti e, nacionalinę priežiūros instituciją, jeigu netinkamai funkcionuoja. Aš pritariu tam intencijai, kalbant apie tarptautinės finansinės institucijas. Pranešėjas norėtų daugiau Europos bankų priežiūros institucijai suteikti bei sumažinti nacionalių priežiūros institucijų įgaliojimus bei užtikrinti, kad e, e, galėtų Europinė institucija duoti instrukcijas nacionaliniams. E, tai yra proeuropietiškas požiūris, geras požiūris, ypač atsižvelgianti tai, kas netinkamai funkcionavimo pas, pastaraisiais metais. Taigi turime suvokti didelių institucijų ypatingą svarbą. Taip pat mus pradžiugino ypatingas dėmesys mažoms ir vidutinėms įmonėms ir tas atsispindi priežiūros institucijos sudėtyje. Taip pat sveikiname idėją sukurti apsaugos fondą indėlininkams e, bankų bankruoto atveju. Būtina užtikrinti, kad būtų sukurta bankininkystės priežiūros institucija su aiškiomis, su aiškiais įgaliojimais. Tas ypač svarbu po to, kai taryba susilpnino dėliosi pasiūlymus. Ačiū paskutinis dabar Žanpau. Ačiū pirmininkė. Aš tik Norėjau patikslinti ponui Lambertui kelis dalykus, bet atrodo, jis taip simpatingai e, šnekučiuojasi, ką žinai, ar mane išgirs. Dabar dėl e, tam tikrų produktų uždraudimo. Pati mintis nėra bloga, tačiau noriu pasakyti, kad e, dirbau kredito institucijai, kur, kur, kur, kur vietinėms bendrovėms buvo skolinima ir iš tikrųjų turiu pasakyti, kad uh, kai esi vadovavimo sistemoje, ta reguliavimo institucija negali a priori analizuoti produktų ir pasakyti, kad tai yra toksiški ar netoksiški. Kitaip labai sudėtinga viskas. Kitas dalykas, labai svarbu, kad čia tas kūrybiškumas nieko nedos, bet iš tikrųjų dėl tai kažkokio tai kalties jausmo yra tada visai nepaisoma to kūrybiškumo iš tikrųjų tai, kas ko, ko yra pasiekta iki šiandien nebūtų buvę pasiekta, jeigu nebūtų to finansinio sektoriaus kūrybiškumo. Tačiau aišku, kad reikalinga ir kontrolė tam kūrybiškumui. Svarbu, kad sistema būtų tvirta ir aš jums noriu iš karto duoti prancūzišką pavyzdį. Nu, reitingavimo agentūros praeitos kadencijos pabaigoje turėjau galimybę būti pranešėjų. Buvo 600 pakeitimų. Na, mes komitete balsavome, visi kolegos pritarė, mes balsavome, kad e, reitingavimo agentūrų priežiūra turi būti europinė. Komisija parengiamajame darbe pasakė, kad tai yra gerai, bet e, neįmanoma teisiškai. Tačiau tuomet mes pasakėme, kad politiškai tai yra reikalinga. Ir mes balsavome už pranešimą, kuriame buvo nuosta, kuri juridiškai buvo neįmanoma tuo metu pirmininkavo Čekija ir mums buvo pasakyta, tai yra neįmanoma juridiškai. Aš pasakiau, bet suprantate, tai yra reikalinga. Pabandykime pereinamuoju laikotarpiu padaryti tai, ką jūs darote, tačiau per tam tikrą terminą jūs turite pakeisti taisyklės taip, kad tai būtų įmanoma, kad tai taptų įmanoma. Ir štai mes turime įrodymą. Turime atitinkamą priežiūros struktūrą, kur vienintelė nuostata dėl to, kuri priežiūra gali būti europinė, tai yra reitingavimo agentūrų priežiūra. Ir iš principo mes balsavome komitete už tai, kas juridiškai buvo neįmanoma, tačiau dėrybų metu buvo įmanoma susitarti dėl to, ką komisija norėjo įdėkti. Taigi nereikia būti juristų ir nereikia būti apsėstam vien tik tai to, kas yra juridiškai įmanoma, kas turi būti tekste. Ačiū, turime 10 minučių ir daug pranešėjų. I, quite... Nesu tikra, ar galėsime uh, suteikti daugiau nei keletą minučių kiekvienam iš jūsų ir gal pradėsime nuo to pranešėjo, kuris kalbėjo paskutinis. Ir jeigu pranešėjas neturi nieko pridurti, tai gali ir nieko nesakyti, ar norite? Silvijai. Labai trumpai. Visų pirma, noriu padėkoti kolegoms už išsakytus komentarus. Man atrodo, tikrai buvo išsakyta labai daug gerų minčių. Ypač dėl mano teksto. Aš tikrai esu labai atvira. Yra daug dalykų, dėl ko iš tikrųjų dar reikia daug padirbėti. Dėl skaidrumo, dėl to, kiek norime skaidrumo Aš tikrai esu atvira diskusijoms, tačiau reikia suprasti, kad um, parlamente, pavyzdžiui, konfidencialiai yra dirbama su, tai, su gynybos klausimais ir mes sugema tai padaryti. Šiandien mes net turime visų priemonių, o galbūt užtikrinti konfidencialumą, tai tikrai nėra pasiteisimas užtikrinti, kad būtų visiškas skaidrumas. Ir Dėl to, pavyzdžiui, kaip turi būti sudarytos institucijos, kaip būtina užtikrinti e, pusiausvyrą tarp atvirumo ir e, nepriklausomumo, tai visą tai labai svarbu. Ir dėl to, mm, Separ irgi išėjo, dėl produktų sudėtingumo Galbūt iš tikrųjų reikėtų pasikviesti kažką, kas yra matematikas, tikrai patarėja kažkokį tai labai patyrusi matematiką pasikviesti. Pone Sharon Bowles labai puikiai pirmininkauja posėdžiams, tačiau aš manau, kad tikrai būtų svarbu pasikviesti matematiką. Galbūt mums reikia antropologų, sociologų taip pat. Man atrodo, kad yra pernelyg apsiribojama vien tik tai um, finansininkų sluoksnių. Ir dėl tų institucijų administravimo struktūros dar reikėtų patirbėti tuo klausimu. Aš noriu tiesiog padėkoti visiems ir noriu pasakyti dar kartą, kad esu atvira visoms diskusijoms. Peter, ponė Skinerė, norėsite? Taip, ačiū. Pon Zalber nebėra. Na, bet šiaip ar taip norėjau pasakyti, jog įdomias buvo jo mintis, gal jis m, mm, taip pat norės atspindėti tai, kas vyksta bakinkitės rytyje draudimų sektoriuje. Na, jis norėtų sukurti fondą, kuris prisimtų bet kokią riziką e, bet kur ir tai nebloga strategija, 2,5 procento BVP tam tarsi norėta skirti, tačiau tai yra milžiniški pinigai. Ar e, tai yra pakankamai? Ponas Otmokaras žino apie pensijas daugiau negu bes kas kitas, tai yra trilijonai eurų. Jeigu mes iki 11 metų sausio pirmosios sukursime tokį fondą, ar sukursime? Ar mums pavyks tą padaryti? Gal rytoj sulauksiu atsakyti. Ar vyriausybės galėtų privaloma tvarka tą sukurti? Nežinau. Tai gal vyriausybės turėtų sumokėti už tas klaidas, kurias padarė europinėmi lygmenių. Labai sunku, bet vargiai įmanoma, mano nuomonė. Na, gal galime tikėtis, kad jie tą padarys Ar jūs tikrai manysite, e, kad Paryžius sumokės už Briuselio klaidas? Tikrai manote? Neįtikėtina. Na, aš nežinau, ar bus sumokėta ir už Junktinės karalystės bei kitų padarytas klaidas. Taigi šio pasiūlymo įgyvendinamumas turi būti įmanomas. E, Dėl priežiūros institucijų vien Junktinės karalystės priežiūros institucijoje dirba 3000 darbuotojų, čia vien Junktiniai karalystiai. Tai įsivaizduosite, kokia gausybė darbuotojų turės dirbti, kiek darbuotojų lygmenų reikės, kad jie galėtų tinkamai įvertinti situaciją. Aš neprieštarauju principui, bet abejoju dėl įgyvendamumo iki 11 metų sausio sausio pirmoji jūsų direktyva įsigalioja kiti dokumentai dar negalios, tačiau visa struktūra turi būti sukurta ir veikti. Tai neįmanoma ir neapgaudinėkime savęs. Na, kaip sakydavo mano draugas, turime galvoti apie visus aspektus, nereikia bandyti perspauti vienoje ir kitoje srityje. Pažiūrėkime, ką kas daro, pažiūrėkime, ką jungtiniai komitetai darai, kaip yra prieimiami ten sprendimai, kaip yra bendradarbiaujame su ECB, sekretoriatu ir taip toliau. Taigi mes sukursime tinkamą pasiausvyrą. Bet jeigu mes norime būti pernelyg ambicingi Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos atveju, tai nieko nepasieksime. Pasiekime tai, ko galime tikėtis. Aš suprantu, kad žmonės nori kažką daryti, tą rodo pasiūlymai, pakeitimai. Taigi, jeigu jūs juos pateiksite, atsižvelkite į esamus sunkumus, jūsų pasiūlymų įgyvendinamumą ir kaip bus, suvokite, kaip bus sudėtinga priversti reguliuojančias institucijas bendradarbiauti. Tai tikrai nėra priežastis atsisakyti savo darbo, bet būtinybė elgtis atsargiai. Jeigu jūs norite uh, veikti taip bankininkistės sektorė, tai puiku, bet e, pensijų srityje tai gali ir nesuveikti. Svenai, prašom. Ačiū, šiandien šį beitą vėl išmokau. Būtent, kad mano iš ankstinė nuostata, jog e, krikdemai myli tvarką, nebuvo teisinga siekiama ne tik suderinti viską, bet siekiama pateikti netgi neteisėtus pasiūlymus ir tą net daro e, juristai bei teisininkai pagal išsilavinimą. Mane tai net pralinksmina ir aš tikiuosi, kad ne vienintelis, kuriam tai krito į akis, tikrai nepakartojamas tas mūsų komitetas. Taigi įsivaizduokime, kad mes duosime pinigų socialinių judėjimų rėmimo fondui. Norėjau trumpai pakomentuoti keletą aspektų. Pirmiausia, subsidiarumo problema. Manyčiau, kad taip egzistuoja problema. Krikščioniška socialinė etika visuomet yra piknaudžiavima, kai norime pateisinti kai kurios dalykus, kurie jums patinka, nepatinka politiškai. Mm, vis dėlto subsidirumas yra svarbu, bet tai nereiškia, kad viską reikia spręsti tik vietos lygmenių. Reikia spręsti tokiu žemų lygmenių, kiek tik tai įmanoma. O jeigu kažkas nesuveikia, kaip kad buvo šios krizės metu, tai atsiranda poreikis tarptautinėms institucijoms reikia nacionalinės priežiūros institucijų, kurios bendradarbiauja, kurios veikia efektyviai nacionaliniu lygmeniu. Jeigu yra, paimsime šalis, kurios turi stiprią nacionalinės bankininkystės instituciją bei patirtį, tai mums nereikia bendros institucijos, mums reikia bendrų taisyklių. Tačiau nereikia padaryti pernelyg su europietinti priežiūros institucijos. Šiaip ar taip priežiūros institucijų struktūra liudyja apie jos veiklos neefektyvumą. Sakoma, kad reikia pradėti nuo 11 metų sausio pirmosios, kaip mes surasime darbuotojų ir panašiai su panašiais argumentais niekuomet nebūtume sukūrę Europos, neturėtume europinių institucijų, tokie argumentai labai pavojingi. Taigi, pažymėsiu, jog labai svarbu, kad didelės tarptautinės institucijos galėtų veikti, būtų kontroliuojamos europinių lygmenių. Na, tačiau tai nereiškia, kad reiks priimti daug uh, naujų darbuotojų. Ta gali padaryti e, reitingo agentūros, e, gali padaryti jau esamos Europinės institucijos. Paskutinis aspektas dėl projekt, e, produktų, prašau, draudimo. Tikrai nesiūlo uždrausti viską, kam žalieji nepritarė ir kas jiems nepatinka. To nesakiau. Netgi pritarčiau minčių, kad finansinės rinkos yra intuityvios, jos turi tokios likti, mums čia nereikia socialistinės rinkos su keliais produktais, e, o viską kita būtų uždrausta, nes man Filipas ar kažkas kitas nesuvokia, kas čia per produktas. Aš siūliau kai ką kitą. Egzistuoja tam tikri produktai, kurie jau buvo įrodyta, kad yra kenksmingi, todėl turi egzistuoti galimybė esant reikalui juos uždrausti. Ir sakyčiau, kad mes tą darytumėme labai atsakingai ir mažindami riziką. Taigi, jeigu mes pasakysime, kad tiesioginis e, skolintų vartybinių popierių pardavimas yra kenksmingas, tai Vokietija anksčiau buvo tą uždraudusi, dabar vėl leido, tai panašus veiksmai daro spaudimo kitoms rinkoms vėl tokias praktikas įteisinti. Taigi labai integruotose e, rinkose, jeigu mes atskirojais atvejais norime uždrausti atskirus kenksmingus produktus, tai reiktų juos uždrausti visose rinkose, o ne vienoje. Kitu atveju bus neįmanoma efektyviai vykdyti kontrolės Vertėjai dar duoda mums penkias papildomas minutės ir ponas Garsija Margalo. E, Ačiū pirmininkė. Galbūt reikėtų naujos darbo metodikos. Ką mes bandėme padaryti? Mes bandėme užtikrinti uh, skirtingų pranešimų um, nuoseklumą. Nors ir sektoriai skirtingi, ir politikos reikia skirtingos. Taigi, dabar, kai jau turime pagrindinius metmenis, e, visą reikalingą įkvėpimą. Dabar galime tikėtis, kad e, bus išgalima ir atitinkamas detalės išspręsti. Labai svarbu kalbėti apie Europos priežros institucijų mm, galę, įpareigojimus, bet taip pat ir apie atskaitomumą. Svarbu, kad uh, E, tų institucijų vadovai būtų skiriami Europos parlamento. Tai toliau mes nenorime, aišku, kad tai pavirstų kažkokiais tik grožio konkursais, bet mm, labai svarbu, kad tai būtų mm, Europos parlamento parenkami vadovai. Toliau dėl Europos centrinio banko. Europos centrinio banko vadovas e, pateikė ataskaitą E, labai svarbu, kad ta ataskaita būtų pateikta per 15 dienų nuo mūsų prašymo kad, ir kad būtų galima aiškiai matyti iš tos ataskaitos, kurios institucijos nesilaikė reikalavimų, kiek, kiek yra e, nustatyta sisteminės rizikos ir taip toliau. Tai yra būtų apžvelgta, apžvelgta Europos sisteminės rizikos valdybos e, veikla. Mes Ramon kalbėjo apie įvairių institucijų uh, padėtį. Taip, kai eina kalba apie bankininkystės sektorių, iš tikrųjų galbūt pranešime yra pernelyg didelis dėmesys suteltas vieni bankus, bet nėra kalbama apie kitas, negalvojama apie, gal pakankamai apie kitas institucijas ir subjektus, kurie yra labai priklausomi nuo bankų veiklos. Pavyzdžiui, smulkus vidinis verslas, kuriems yra būtini. Uh, uh, bankų teikiami kreditai, kad galėtų vykti savo veiklą. Taigi labai svarbu galvoti ir apie tuos elementus. Ir reikalinga, kad parlamentui būtų teikiama informacija taip pat ir apie kreditų prieinamumą. Pavyzdžiui, jeigu kreditas nesuteiktas, turi būti galimybė išsiaiškinti, kodėl jis nesuteiktas. Antras dalykas labai svarbu, kad tarptų suinteresuotų šalių um, būtų atstovaujami taip pat ir mažos sitinės įmonės. Labai svarbu, kad um, finansų sektorius tarnautų realiai ekonomikai ir kad tai atsispindėtų taip pat ir institucijų ir suinteresuotų grupių atstovavime. Dabar Kodėl reikalinga ta institucija tam bankininkystės sektoriui? Todėl, kad nėra kito varianto. Mm, ten ir studijai yra pasakyta, kad pervedimus atlieka kitų valstybių depozitorimai, kadangi priežas institucijos neturi galimybių jų kontroliuoti. Kanclerė Angelė Merkel pasakė, kad iš tikrųjų ta situacija um, kad dėl tos situacijos, jeigu būtų, pavyzdžiui, atitinkamai e, bendradarbiavimas, infor, kentimasis informacijas, tarkim, tarp Junktinės karalystės ir uh, Graikijos būtų išvengta, dab, būtų išvengta dabartinė situacija. nekarta jau buvo pasakyta, kad ši krizė būtent kilo dėl to, kad nebuvo pakankamai noro um, įvesti priežiūrą, paklusti jai. Dabar akivaizdu, kad vyriausybės atsidurtų sudėtingoje situacijoje, bandydamos spręsti problemas. Kolegos iš e, tarybos sako, kad e, jie ne visuomet sutinka su tuo, ką sako parlamentas. Bordo manęs, man pasakė, bet taigi mes taip toli nuo Sevilijos. Tai aš tada tai taip pasakiau, mes būsime ten, kur turime būti. Ir svarbiausia yra sumažinti riziką mokesčių mokėtojų. Jeigu yra kažkoks tai iš anksto finansuotas fondas, kurį finansuoja institucijos, tai tai būtų tarsi pirmasis uh, apsauginis buferis, apsaugantis uh, mokesčių mokėtojų pinigus. Jeigu institucijos turėtų į jį mokyti, tai būtų iškiltų tada trečias momentas, trečias klausimas. Ekonominėje sąjungoje mes daug matėme tokių pavyzdžių ir štai ponui Skinneriui buvo mm, užduoti tie klausimai. Aš atsimenu, Madride panas Samuelson pasakė, kad e, tam, kad jis Ispanijos įstojimas į eurą tarsi tas pats kaip um, sėdėjimas vienam narve su gorila. Ačiū pirmininkė už suteiktą galimybę man pasisakyti. Aš atsiprašau, kad taip ilgai kalbėjau. Labai ačiū. Aš noriu padėkoti vertėjams ir visiems dalyviams. Žiūrėsim, gal bus galima kaip nors tą tvarkaraštį geriau sutvarkyti, išplatinsim. Bet kol kas, kol niekas nepakeista, dirbsim taip, kaip numatyta. Taip pat turiu vieną pranešimą. Kaip žinote, šią savaitę pabaigoje kalbėsime apie Graikijos padėtį. Ir e, aptarsime tarybos įspėjimus Vienas įspėjimo buvo pateiktas pagal 121 straipsnį Lisabono sutarties, todėl aš ketinu pasinaudoti mūsų komiteto teisėmis ir pagal 121 straipsnio penktąją dalį pasikviesiu tarybos pirmininką į mūsų komitetą. Kaip žinome, dabar taryba pateikė rekomendacijas ir jas išviešino, todėl aš ketinu tą laišką rytoj tarybos pirmininkui nusiųsti.